posto e essere tranquillamente commemorato in Italia. Bene, possiamo iniziare i nostri lavori. Già ieri io hanno... Kolegos, pradėkime posėdį. Vakar minėjau, kad e, komitete dirba ponia Britsovata ir ponas Suotenio du nauji pakaitiniai nariai, kurie atvyko į posėdį. Ar ponė Brizuana yra? Taip? Brisbuana, teisingai ištariau jūsų pavardę? Ar teisingai? Vakar jau minėjau, kad jūs esate nauji nariai, bet šiandieną nuoširdžiai sveikinu jūs pradėjus darbą. Pirmasis šios dienos darbo tvarkės klausimas. E, kolegos e, Josefo Sairio pasisakymas, jis mums papasakos apie naująją Vengrijos konstituciją. Dėkui jam, kad atvyko. Pasakysiu, kad jis, kiek žinau, vadovavo komitetui, kuris parengė naująją konstituciją. Ji patvirtinta vakar parlamente Vengrijos. Kvietėme dar vieną ekspertą iš Vengrijos, bet jis negalėjo dalyvauti, taigi pirmiausia išklausysime poną Sajerį ir paskui, jeigu komitetas, komitetas pageidaus, pateiksime keletą e, klausimų. Kol kas neturime vertimo konstitucijos, bet e, gerai yra žinoti naujausią informaciją, girdėti ją iš žmogaus, kuris tiesiogiai susijęs su rengimu kalbu apie poną Sairį. Taigi, žodis jums. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už galimybę pasisakyti Konstitucinių reikalų komitete. Mano nuomonė, tai yra vieta, kuri atvirai priima naujienas, naujausius poslinkius konstitucinės teisės plėtotės srityje. Aš anksčiau pirmininkavau komitetui, kuris rengė konstituciją, buvau deleguotas savo partijos. Ir norėčiau išdidžiai jums pranešti, kad vakar e, balsų didelę daugumą parlamentas patvirtino Vengrijos konstituciją. Ji įsigalios kitų metų sausio pirmą dieną. E, turėjome didžiulę konstitucinę skolą Vengrijai. 62 metus Vengrija neturėjo galimybės patvirtinti naujos konstitucijos. 89 metais pereinamojų laikotarpių buvo smarkiai pakeista tuo metinė konstitucija, jie atitiko pagrindinius įstatymo, demokra... E, įstatymo viršenybės ir demokratijos reikalavimus, tačiau net ir tas dokumentas buvo laikomas laikinuoju. Dar nuo 89 metų aš pats dalyvavau konstitucinėme procese ir mes labai aiškiai sakėme, kad naujas e, parlamentas, e, turintis visus įgaliojimus, turėtų patvirtinti konstituciją e, po 89 metų, bet taip nevyko, 20 metų praėjo Ir būtent tik po tiek laiko mes turime naują konstituciją, kaip viena iš postkomunistinių valstybių. Pirmininkė, kaip e, sakėte jūs, aš galiu naujausias žinias jums pateikti apie tai. Bet prieš e, keletą savaičių priminsiu, kad mes išsiuntinėjome jums e, projektą konstitucijos, buvo klausimas, EPP jis surengė parlamente. Norėjau su jumis pakalbėti apie mūsų konstituciją, nes mes Europoje esame tampriai susiję ir mes uh, sekame, kaip plėtojasi konstitucinis procesas vienose ir kitose šalyse, mokomės vieni iš kitų. Ir iškart norėčiau apžvelgti kai kurios aspektus. Mes uh, būtent iš kitų perėmėme patirtį toje konstitucijoje naujoje, pavyzdžiui, iš Europos Sąjungos aš buvau konvento narys ir konstitucinių reikalų komiteto darbas, sekiau konstitucinį procesą Europos Sąjungoje ir bandžiau suderinti procesus e, su tuo, kas vyksta ES. Yra tam tikrų e, novatoriškų aspektų mūsų konstitucijoje, aš noriu pristatyti jums ir labai didžiuodamasis noriu apie tai pakalbėti ir kolegoms iš kitų šalių, gal jie norės pasisemti iš mūsų patyrimo e, konstitucijos galbūt novatoriškiausias elementas yra toks vienas, nors ne vienas šiaip yra uh, E, Vokietija, Šveicarija, Lenkija jau e, taiko tokį aspektą ar elementą, tai yra e, nuostatos susijusios su ekonominiu valdymu. Konkrečiai minimas skolos ir biudžeto deficito problema. Vengrija unika, yra unikali ta prasme, kad mes panašioje situacijoje buvome prieš keletą mėnesių, kaip kad Portugalija yra ir Graikija. E, mes galbūt nelabiausiai skolinę buvome pasaulyje, bet ne, priklausėme nelabai tokiems geriems čempionams, lyderiams, nes turėjome didžiulę skolą. E, mūsų šalis įstojo į ES 2004 metais, e, taikome biudžeto deficito procedūrą. Per pastaruosius 20 metų mes turėjome e, tvarkyti su skola, kurią paveldėjome 90-aisiais metais po, iš komunistinės e, vyriausybės. E, taigi turėjome didelę skolų naštą. Ji dėje, nežiūrint privatizavimo ir kitų veiksmų, užuot sumažėjusi dar padidėjo. Taigi mintis buvo konstitucijoje kalbėti apie tam tikras problemas nes politikai kartais būna labai trumparegiški, kadangi jie galvoja tik tai apie ateinančius dviejus metus, naujus rinkimus, taigi įrašytos į Konstituciją yra naujos nuostatos dėl e, valdžių atskirimo, e, kontrolės ir atsvaros principo, minima biudžeto konstitucinė taryba, kuri turi teisę vetuoti parlamento uh, E, pasiūlytą biudžetą tam tikromis sąlygomis, jeigu jis netitinka e, biudžeto deficito mažnymo principų. Dabar mūsų deficitas biudžeto yra 82 procentai. Mano nuomonė, kad ši, ši konstitucija E, sudarys naujų veikimo būdų, netgi eksperimentas tam tikras, tai yra ir kitos šalis galės pasimokyti iš mūsų tos, kurios išgyvena panašias problemas. Aš dabar žiūriu į kolegas iš kitų šalių ir jie gali apie tai pagalvoti. Nemanau, kad konstituciniai suvaržymai vyriausybės atžvilgių ar valstybės išlaidų atžvilgių gali išspręsti skolos problemą. Uh, arba e, problemas, e, kurios gali nusikelti iš dabartinės kartos į ateitį. Bet e, derinant šias nuostatas su kitomis priemonėmis, kitų institucijų veiksmais galime pasiekti gerų rezultatų. Vengrijos vyriausybė dirba šią linkmę ir naujoji Vengrijos institucija uh, E, kalba apie tai, ką daug šalių bando praktiškai išbandyti. Dar vienas naujas elementas, e, kuris rodo, kad mūsų konstitucija yra 21 amžiaus, yra tas, kad joje yra Lisabono sutarties kai kurie elementai. Pavyzdžiui, nuoroda į Europą, Europos Sąjungą. Nuorodos yra gana dažnos. Preambulėje apie tai kalbama Kalbam apie Europą platesnę prasme. E, konkrečiose, e, kai kuriuose konstitucijos dalyse labai rimtai daroma nuoroda į ES kaip į mūsų šalies būsimo vystimosi pagrindą. Mes, aišku, nustatome taisyklės, kaip turi ES teisė būti taikoma Vengrijoje, kalbam apie vietos e, rinkimus, sakoma ka, konstitucijoje, kad užsieniečiai gali juose dalyvauti. E, šia prasme, mano nuomonė, konstitucija mūsų yra labai europietiška ir ES laikoma labai rimtų mūsų vystimosi pagrindų. Dar vienas svarbus elementas. Aš asmeniškai noriu išiškinti jį, bet ir visa Vengrija turbūt tuo didžiuojasi, yra e, tvarumo principas įrašytas į konstituciją. Trys principai e, tvarumo taikomi, tai yra naujas, e, nauja 21 amžiaus savoka. Aš kalbėjau jau apie biudžeto tvarumą kaip svarbų rodiklį Konstitucija apie tai kalba ne tik kaip apie bendrą principą, bet egzistuoja ir konstitucijos, kurios sutvirtina šiuos konstitucinius principus. Kaip sakiau, pirmą kartą tie dalykai minimi Vengrijos e, konstitucijoje, tai yra valdžių atskirimas, kontrolės atsvaros principas. Biudžeto tvarumas labai svarbus elementas ne tik ta prasme, kad turi būti biudžetas subalansuotas, kaip galima geriau, bet taip pat e, kalbam apie prievalės būsimoms kartoms. Tai yra toks bendras principas, e, kalbam apie demokratijos tvarumą Vengrijoje ir daroma platesnė nuoroda. Šia prasme mes taip pat galvome, kad plačiau būtų galima aptarti šios aspektus konstitucinių reikalų komitete. Tai yra nuostata, kad tėvai gali balsuoti už vaikus. Tai vis tik tai konstitucijoje nėra įrašyta. E, The Guardian ir kiti laikraščiai rašė apie tai, bet tai buvo numatyta projekte, bet po plačių konsultacijų, e, kai buvo išplatintas 12 klausimų e, klausimynas visiems namių, namūkiams Vengrijoje. Maždaug vienas milijonas e, atsakė į tą klausimyną. Jisai buvo anonimiškas, tai nėra nuomonės apklausa, nes nebuvo paimta e, tam tikra kokia nors imtis. Žmonės, kurie norėjo atsakė, tai 25, bet iš tų atsakymų pamatėme, kad 25 tik procentai remia tokią nuostatą, tėvai, kai tėvai balsuoja už vaikus, man ta tema yra labai artima. Vengrijoje, kai buvo pirmą kartą pristatyta ta mintis, kai kas galvoja, kad mes juokaujame, bet egzistuoja ir moksliniai, ir teisiniai argumentai. Dabar nediskutuosiu šiuo klausimu galiu pasakyti, kad po kelių metų mes galėtume grįžti prie tos temos, kuri yra svarbi demokratinio tvarumo prasme. Egzistuoja ir kitų klausimų, kurie rodo, kad konstitucijos tekstas labai aiškiai remia šeimas, piliečius su vaikus. Iškart pasakysiu, kad e, santokos ir šeimos apibrėžimas nes, nė, nėra siejamas, tie du dalykai nėra siejami konstitucijoje, tai e, priešinga negu kad sako, atsiprašau, kad nėra įtraukiamos e, šeimos, e, kur yra tik vienas iš tėvų, nors laikraščiai apie tai rašė, bet e, tai yra netiesa. Kai kurie iš kolegų Europos parlamente kartas nuo karto labai rimtai kalba apie aplinkos saugos klausimus ir jiems turbūt aktualus aplinkos saugos tvarumo klausimas. Mes apie tai taip pat kalbame, mes e, įrašėme keletą elementų. Vienas yra teršėjas moka principas, jis įrašytas Konstitucijoje, kitas. Mm E, toksiškų atliekų ir kitų atliekų laikymas šalyje. Labai aiškiai sakoma, kad reikia užtikrinti bio įvairovę. Paskutiniuose pakeitimuose konstitucijos projektui buvo pateikti, pateiktos ribos dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir e, konstitucijoje atsispindi saugiklis ir šioje srityje. Man atrodo, kad tuo ir apsiribosiu pirmininkė. Gali būti, kad kolegos pateiks klausimų. Bet aš džiaugiuosi, kad galėjau Jums pateikti pirmasis informaciją. Procesas prasidėjo prieš dešimt mėnesių, buvo neteisingai kai kas suprasta ir dezinformacijos paskleista. Aš prašau kolegų korektiškai žiūrėti į šį klausimą. Daug žmonių, aišku, ne čia, bet kitur e, pasižiūrėjo į konstituciją, bent tiksliau žurnalistai, kurie rašo, net neperskaitė tos konstitucijos, tik užmetė akį ir viskas. Ši diskusija neskirta e, įsigilinti iš esmės į mūsų konstituciją. Kiekviena konstitucija yra šalies suverenumo dalis. Aš kalbu tik apie pagrindinius principus. Vienas iš elementų, kuriuo labai e, džiaugiuosi, e, aš esu vienas iš pagrindinių teisų hartijos autorių, sėdžiu šalia pono Mendes Devygo ir pasakysiu, kad e, naujoji konstitucija yra pagrįsta pažeista pagrindinių teisių hartija, dėl to tai yra 21 amžiaus dokumentas, mes e, tarsi išdėstome visas teisės. Bilis. E, Valdovaujamės teisių e, bilio sandara ir struktūra, taigi mūsų šiaip jau konstitucinis e, teismas 20 metų kai kurios elementus taikė ir kai kurie elementai išliko iš ankstesnės institucijos. E, aš noriu pasakyti, kad po 62 metų Vengrijos konstitucija kalba pirmiausiai apie e, piliečių teises, o ne dokumento e, pabaigoje. Ba, 49 metais mūsų diktatorius Rakoš buvo vienas iš ankstesnės e, konstitucijos autorių, taigi toje konstitucijoje viskas buvo atvirkščiai. 89 metais mes pakoregavome konstituciją, bet tuomet neturėjome laiko, neturėjome konstitucinių galimybių pakeisti konstitucijos struktūrą, taigi žmogaus teisės buvo minimos tik pabaigoje. Dabar mūsų konstitucija pagrįsta piliečių teisėmis, o ne valstybės, visagalės valstybės požiūrių. Dėkoju visiems profesoriui pirmininkui, kad manęs, man suteikite galimybę pristatyti naujausius įvykius ir Dabar išklausysime kolegų ir galbūt taip pat ateityje, kai bus įgyvendinama konstitucija. Taip, Sajer. Ačiū, ponė Sajer, už tokį išsamų dokumento pristatymą. Ir visų pirma, norėčiau, kad mūsų diskusija būtų šiek tiek E, su, geriau suorganizuotas. Turim baigti 10 val. nes 10 val. pradėsime balsuoti. Todėl dabar galėtume išklausyti pirmiausia frakcijų atstovų ir jeigu liks laiko, galėsime suteikti žodį ir kitiems komiteto parlamentarams. Pirmiausia, ponas Gerero. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui Sairiui už tai, kad jis e, atvyko į komitetą ir e, papasakojo apie šią konstitucinę reformą. Kaip sakyta, komitete šiandien diskusijai laiko skirta nedaug, tačiau labai svarbu, kad e, dar kartą suorganizuotume tokį posėdį, kai Vengrijos konstitucijos tekstas bus išverstas į kitas kalbas. Tada diskusija galės būti pilna vertiškesnė. Nuo pat pradžių norėčiau pasakyti, kad viskas, ką sakau, yra pagrysta mano e, visapusišku e, Vengrijos tautos e, apsisprendimo teisės pripažinimu. Jie patys gali sukurti tokią konstituciją, kokios jiems reikia ir kokios jie nori. E, ši konstitucija buvo priimta tarsi e, globojant Europos Sąjungą, Europos Sąjungai pripažįstant žmogaus teisės ir pagrindinės demokratinės vertybės, kurias mes, e, Europos Sąjungos nariai, esame įtvirtinę savo parašais. Labai trumpai norėčiau Jums išdėstyti savo mintis apie Vengrijos konstituciją. Norėčiau palyginti šią konstituciją netiesiogiai su tuo, kaip Ispanijos konstitucija buvo priimta žlugus Ispanijos Franko diktatūrai ir pradėjus e, atsirasti demokratijai sistemai. Nuo XIX amžiaus pradžios Ispanijoje buvo keletas konstitucijų, e, kai kurios iš jų buvo įgyvendintos, tačiau paskui greitai pražuvo. Mes turėjome išgyventi autoritarnio režimo laikotarpius. Tačiau nei viena tų konstitucijų nesusilaukė visiško Ispanijos žmonių e, pritaikymo ėmimo, pritarimo. Jos visos turėjo savų pliusų ir minusų, tačiau visoms joms trūko socialinio pritarimo, visuomenės pritarimo. E, konstitucijos daugiausia būdavo traktuojamos kaip tarnaujančios tam tikrų partijų interesams, tam tikroms visuomenės grupėms. E, joje būdavo atspindimos nuomonės, e, atspindinčios tik tai dalį visuomenės Ir 1977 metais buvo sukurta e, konstitucinė taryba su septyniais nariais, keturi jų e, atstovavo opozicinėms partijoms. Pakartoju, keturi iš septynių buvo iš opozicijos. Konstitucinė diskusija baigėsi balsavimu, per kurį 92 procentai balsų buvo už konstituciją ir 96 procentai Ispanijos parlamento narių paremė šią konstituciją. Taigi tada konstitucija buvo e, pateikta referendumui. Mes Ispanijoje šią konstituciją e, vertiname kaip konsensusų pagrįstą konstituciją, kadangi e, jos pagrindas yra trijų pagrindinių partijų e, produktas Pirmoji partija, socialistų partija, tuo metu e, buvo e, valdžioje, paskui e, perėmė kitos partijos. Šiandieninė Ispanijos konstitucija yra stipresnė negu kada anksčiau. Ankstesnės konstitucijos nei viena neišlikdavo tiek ilgai, o ši e, yra jau ilga laikė, bet to ir akademiniai sluoksniai ir visuomenė jiems labai pritarė. Bet to ši konstitucija yra traktuojama kaip visa apimanti konstitucija. E, Norėčiau pateikti keletą klausimų, kurie leistų palyginti Ispaniją ir Vengriją. Pirmiausia, ar tikrai reikėjo tos naujos konstitucijos? Žinoma, patys vengrai turėjo nuspręsti, ar tai buvo reikalinga, ne aš turiu spręsti, ar reikėjo, ar reikėjo naujos konstitucijos ar ne. Tačiau, kiek aš suprantu, Vengrijoje šiek tiek e, nuomonės skiriasi. Kai kas mano, kad ši konstitucija e, tik pratėsi 49 metų konstituciją. Tuo tarpu kiti mano, kad šios konstitucijos apskritai nereikėjo, kadangi 1990-aisiais pasibaigus totalitarniam režimui buvo įgyventa visai lė reformų. Vėlgi, patys vengrai turi nuspręsti, ar jiems reikia tos naujos konstitucijos. Tačiau, be bejonės, konstitucijos kūrimo struktūra pirmiausia atstovavo vienai partijai. Nebuvo kokio nors konvento, nebuvo skirtingų partijų atstovų grupės. Vienintelė atstovaujama toje taryboje konstitucinėje e, partija buvo valdančioji partija, vyriausybė esanti partija. Iš esmės tik ta partija ir te paremė konstituciją Vengrijos atstovų rūmose. Ir visi puikiai žino, kad Vengrijos žmonės neturėjo teisės balsuoti dėl naujosios konstitucijos referendume, o tokiagi yra įprasta tvarka daugumoje valstybių, kai vykdoma konstitucinė reforma. Valdančioji partija, tai yra Vengrijos vyriausybė, visai teisėtai galėjo pareikšti, kad ją paremė parlamento dauguma. E, priimant naują konstituciją. Be to, galima sakyti, kad ta dauguma yra e, teisėta, kadangi jie atstovauja visuomenės valią. Aš e, čia šiek tiek suabejočiau. Tokia dauguma turbūt e, galėtų būti naudinga priimant teisės aktus įstatymus. Bet kai kalbam apie konstitucinę reformą, ji turi atstovauti visai visuomeniai, visos visuomenės nuomonė. Ir joje turi būti numatyta uh, E, galimybę atspindėti visas politinės partijų programas. Nėra gerai, jeigu didelė, tačiau laikina dauguma sukuria politinę bazę, kurią po to pakeisti bus sunku. Istorija rodo, kad kai tokia konstitucija, toks teisinis pagrindas nėra visa apimantis, vėliau visuomenėje atsiranda nestabilumo ir konfliktų. Dėl to Aš laikausi tokios nuomonės dėl tam tikrų šios konstitucijos praktinių aspektų. Kai mes e, gausime e, teksto vertimą, aš pristatysiu savo nuomonę detaliau. Man atrodo, kad dabar būtų labai sunku nuneikti, kad e, šios konstitucijos atsiradimo procesas atitinka uh, e, valstybės, kuri ES narė, visuomenės lūkesčius. Dėl priimtosios konstitucijos legitimumo galėčiau pasakyti, kad taip, vyriausybė yra legitim, teisėta. Tačiau man kyla daug abejonių, ar ta konstitucija apima visus visuomenės narius. Taip pat aš šiek tiek abejoju, ar ateityje ateisiančios vyriausybės, turinčios kitokias politinės programas, galės e, be sunkumų dirbti su ta naujaja konstitucija. Ir e, tada pamatysim, ar naujoji vakar priimta Vengrijos konstitucija deramai atspindi visą, vyriaus, visą visuomenę ar tik vyriausybę. Uh, President. Toliau ponas Dev. Ačiū ponė pirmininkė. Skirtingai negu ponas Gerero, Aš galėčiau pasakyti, kad mano geriausiai pažįstama valstybė visiškai neturi konstitucijos rengimo patirties. Ir aš labai pavyzdžių ponui Zair, kuris turėjo progą pasiekti tokį dokumentą, tokį dalyką. Manau, kad mums komitete rūpi du Pirmiausia, akivaizdu, kad e, skiriasi šiek tiek procesai susiję su nacionalinė konstitucinė reforma ir ES reformomis. Nors e, tos reformos praktiškai turės būti įgyvendinamos viena šalia kitos. ES sutarčių reformos ir nacionalinių konstitucijų reformos neturėtų sukelti nereikalingų valstybių narių ir ES bendrai e, sankir, nuomonių sankirtų. Antras dalykas, aš manau, kad mes visi esame pasirengę ar mes visi labai norime, kad e, reformos vykstamas, vykstančias vienoje ar kitoje valstybėje narėje nesukeltų sunkumų santykiams su kitomis valstybėmis narėmis. Dėl pastarojo momento gal ponas e, Zairis galėtų man paaiškinti tą konstitucijos straipsnį, kuriame bandoma paremti diasporą. Kitaip tariant, skatina nacionalinio tapatumo puoselėjimą tarp žmonių, kurie yra kilę iš Vengrijos, bet gyvena už Vengrijos ribų. Manau, kad akivaizdžiai yra e, daug sveikintinų dalykų šiame dokumente. Bent jau tiek, kiek galime tą turimą projektą suprasti kol kas. E, dėl teksto buvo susitarta vakar. Ir Konstitucijoje yra straipsnis sakantis, kad Vengrija turėtų, turi prisidėti prie ES e, vienybės tikslo siekimo. Aš manau, kad tai yra e, sveikintinas straipsnis, bet jeigu Britai rašytų konstituciją, tai tokio dalyko tikrai nebūtų. Yra ten netgi uždrausti referendumai, kuriuose būtų ratifikuojami ES sutarčių pakeitimai. Manau, kad e, tai yra konstruktyvus žingsnis, visiškai atitinkantis tos valstybės prievolę laikytis ES sutarčių. hartijos pridėjimas yra labai įdomus sprendimas. Tačiau tai yra tik dalinis sprendimas, nes gali būti, kad e, atsiras prieštaravimų tarp Konstitucinio teismo Budapešte ir Europos e, teisingumo teismo Luksemburgė. Manau, kad Konstitucijos rengėjai Vengrijoje tai galėjo numatyti. Tai, kad Konstitucijoje nėra paminėta asmenų lytinė orientacija ir mirties bausmės uždraudimas, gali sukelti problemų. Taip pat manau, kad prieštaravimų sukels e, pasiūlymas suteikti balsavimo teisę motinoms. Aš apie tai kalbėjausi su savo mama ir galiu pasakyti, kad tai pažeistų 1976 metų rinkimų į Europos parlamentą įstatymą. Jeigu tokia teisė būtų suteikta balsuojant rinkimuose į Europos parlamentą. Taip pat e, Konstitucijoje yra straipsnis sakantis, kad Respublikos prezidentas nustatys Europos parlamento rinkimų datą. Tai netitinka ES teisės. Dėl fiskalinio teisingumo užtikrinimo. Aš galiu Jums tik geriausios ploties palinkėti. Bene, grazie. Adesso do la parola. Labai ačiū, ponė Daf. Ponas Hefners. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Und ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Sairi, už tartą įvadinį žodį. Aš manau, kad teisinga ir netgi būtina mums, kaip konstitucinių reikalų komitetui, nagrinėti ir padėti su valstybių narių konstitucijomis, e, ypač tų valstybių narių padėti, kuriuose um, štai vyksta kokie nors pakeitimai. Ir reiktų ko gero kelti klausimą, ar valstybių narių konstitucijos juda viena kitos um, link, vis labiau suartėja ar tolsta viena nuo kitos, kai kalbama, pavyzdžiui, apie e, valdžių pasidalymo klausimus ir panašius dalykus. Taigi dėkoju už e, tokią trumpą, greitai pristatytą informaciją, greitai dėl to, kad tik vakar dar buvo patvirtintas sprendimas ir jau šiandien mes komitete mm, tą temą nagrinėjame, manau, tą darysime ir ateityje. Labai įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymo ir pasižymėjau keletą nemažai man nerimo keliančių dalykų ir iš karto jums kaip klausimą ir norėčiau užduoti. Dėl, pavyzdžiui, vieno svarbiausių, kaip man atrodo, dalykų. Vyriausybės yra renkamos rinkėjų tam tikram ribotam laikui, kad per tą ribotą laikotarpį, kaip tikimasi, vyriausybė kiek įmanoma geriau šalį valdytų. Ir mes e, skiriame e, konstitucinėje teisėje savokas e, kai yra um, e, konstitucija e, nurodanti valdžia ir kai yra um, e, rinkėjų um, suteikiama šaliai konstitucija. Aš manau, kad nereiktų to klausimo perleisti e, politiniams oportunistams ir leisti dėl konstitucijos spręsti politiniai partijai. Visos politinės partijos turėtų dalyvauti procese ir konstitucija, kuri yra suformuluojama, turėtų um, e, galėti galioti ilgą laiką ir nepriklausyti nuo konkrečios vyriausybės, nuo jos politinių pažiūrų valstybių piliečiai, tauta turi paremti plačią daugumą konstituciją, kuria vadovausis valstybė. Taip suprasčiau aš tuos dalykus ir um, tie, kas išrenkami į valdžią, turi užtikrinti, kad konstitucija bus e, deramai e, taikoma, kad jos bus paisoma ir kad bus atsižvelgiama į piliečių nuomonę. Aš e, drįščiau labai rimtai sabėjoti dėl to, ar pasisekė tą padaryti Vengrijoje ir ar būtent tą ir ketinta pasiekti, žvelgianti visą tą procesą. Tas apklausų, apklausos elementas, aišku, įdomus, bet tuo pat metu ir probleminis. Jeigu yra užduodami piliečiams tiesiogiai klausimai, jiems išsintinėjami laiškai, bet apie patį, pačią esmę nekalbama. Tai yra apie tai, ar pilietis, pavyzdžiui, taip ar nebalsuotų e, referendumo atveju. Į tokį klausimą net neleista piliečiams atsakyti. Tiesiog tarsi orakulai, orakulais buvo paversti visi piliečiai, um, galėjo pasisakyti, bet, um, bet um, galutinio žodžio tarti negalėjo. Uh, Dar vienas dalykas man kelia daug abejonių, dėl ko nerimauju. Sakėte, kad piliečiai um, su, turi daug valdžios suteikimo įgaliojimų. Taip ir vyriausybės užduotis yra ketverius metus tinkamai valdyti šalį, bet man susidarė toks įspūdis, kad ta valdžia jau peržengia teisėtas ribas tiek laiko, tiek kitomis prasmėmis. Ir pateiksiu pavyzdį. Jūs sutrumpinote teisėjų, pavyzdžiui, kadencijos trukmes. Tačiau paprastai teisinėje valstybėje yra taip, kad teismų valdžia ir vykdomoji valdžia skiriasi. Ir beje, taip pat kalbėjote apie biudžeto um, sutvarkymo klausimus, apie Maastrichto e, kriterijus ir sakėte, kad um, svarbiausia yra tai, kas ne, ne tai, kas parašta konstitucija, bet tai, kas vėliau įvyks. Visose valstybėse narėse, kuriuose susidurta su problemomis dėl biudžeto, raida dabar įvykių tokia yra, pavyzdžiui, didinamas pensinis amžius. amžius. Vengrijoje aštuoneriais metais su, sutrumpintas pensinis amžius, bet ne visai. E, ne visiems piliečiams, bet tik teisėjams ir prokurorams. Tai yra tie asmenys, kurie iš tikrųjų kontroliuoja juk vykdomąją valdžią. Taigi tie žmonės, kurie yra labiausiai patyrę, yra atleidžiami, išleidžiami į pensiją ir jų vietą ateina jauni nepatyrę žmonės. Taip išeitų. Vadinasi, valdžia tarsi ieškojo būdų, kaip nors pravalyti dabar. Um, esančią sistemą nuo tų patyrusių e, uh, žmonių, siekdama naudos savo. Taigi, ponė Sair, gal galėtumėte atsakyti į tą klausimą, kodėl konstituciškai buvo numatytas būtent tas um, kadencijos trumpinimas. Ir taip pat tai reiškia, kad um, apie šimtas asmenų um, kasmet, um, ko gero, turės palikti sistemą ir bus pakeisti naujais. Man nesusidarė toks įspūdis, kad jūs, e, dviejų trečdalių daugumos e, vyriausybė, labai rūpintumėtės tuo teismų valdžios klausimu ir tuo, kad valdžia būtų kontroliuojama teisėtai. Jūs tiesiog, man atrodo, norite tiesiog nau, naujai žmonėmis e, apsistatyti, tuos postus naujai paskirti. Na ir dar šis tas dėl, pavyzdžiui, E, futbolo prisiminkime. Vokietijos ir Vengrijos istorija šio klausimu yra labai e, įdomi. Tai palyginsiu taip. Piliečiai tarsi yra ta komanda žaidžianti um, futbolo aikštėje, bet reikia būtinai, kad kas nors prižiūrėtų taisyklę, prižiūrėtų tai, kaip laikomasi žaidimo taisyklių. O dabar man susidarė įspūdis, kad e, pasakyta, uh, Pakeiskime taisyklės, dar geriausia būtų, jeigu ir teisėjus pakeistume, savo teisėjus e, įvardysime. Tai, man atrodo, kalbant apie teisėtumo principus, apie valdžių e, pasidalymą, mm, legalumo klausimą, tai labai kelia daug abejonių, man atrodo, pusiausvyrą suardyta ir peržiūros patikros elementai susilpninti, piliečių iniciatyvų mažiau, na gal galėsite paaiškinti plačiau, gal kai ką atsakysite, bet aš manau, kad didžioji dalis teksto suformuota būtent taip ir man tai kelia, kelia didžiulį nerimą. Ačiū. Visus noriu dar kartą perspėti, kad prašiau kalbėti kiek manoma trumpiau. Ponas Šolis. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku su kolegomis, kad debatai yra labai jautrus, tai santykis tarp europinės ir nacionalinės teisės, kalba pasisuka ir apie suverenumo klausimus, kai mm, imame aptarinėti konstitucinius reikalus. Bet manau vis tiek svarbu pasakyti, kad e, mūsų komitetas visgi turėtų kiek įmanoma plačiau e, nagrinėti tuos realius, realiai vykstančius procesus konstitucinius valstybėse narėse, nes tai yra susiję ir su ES e, reikalais. Taigi trys galbūt trumpos pastabos iš mano pusės. E, savaitgalį dalyvavau Romų konfer konferencijoje Romų klausimais Budapeš Budapešte. Budapešte ir ten labai aiškiai buvo pareikštas nerimas dėl dabartinių politinių įvykių, dėl kai kurių teisės aktų. Taigi klausimas toks. Jeigu kalbame apie vis mažesnį piliečių pasitikėjimą politiką, tas pats pasakytina ir Europo, apie ES kontekstą, jeigu matome, kad nėra užtikrinamas prieimimus, sprendimų prieimimo skaidrumas. Tada vis didėja ta praraja tarp piliečių ir tarp um, valdžios. Daugelis kolegų jau apie tai užsiminė ir man būtų įdomu sužinoti, kodėl turint omenyje taip pat ir žlugusį e, ES konstitucijos projektą, kodėl samoningai vengėte referendumo šalyje dėl konstitucijos? Juk piliečiai galėtų suvereniai nuspręsti dėl savo konstitucijos. Tiesiogiai galėtų nuspręsti dėl savo konstitucijos. Man atrodo, ta tautos valia pareikšta yra labai svarbus aspektas. Ir antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti. 1989 metais Vokietijoje, rytų Vokietijoje buvusi kairiųjų partija irgi pasakė, kad negalime to leisti. Ir Roza Luxemburg judėjimas teigia, kad būtinai visuomenė privalo pati spręsti dėl konstitucijos. Dėl to aš manau labai svarbu yra palikti galimybę kiekvienam piliečiui priimti tą sprendimą. Antras dalykas tiek, kiek galėjau pasigilinti į tekstą ir į ribotą jo vertimą kol kas. Socialinės teisės, kurios iki šiol egzistavo konstitucijoje įtvirtintos, dabar panaikintos, pavyzdžiui, teisiai profsąjungų kūrimasi, kiti dalykai esminiai teisė į susirinkimus nebėra taip konkrečiai formuluojami Konstitucijoje. Trečia. Jeigu kalbame apie sąsajas tarp nacionalinės konstitucinės reformos ir ES reformos, bent jau kaip buvo kalbėta, tai manau svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Vengrija kaip ES dalis neatskiriama privalo ir toliau prisidėti prie ES procesų, be kita ko remdamasi ir pagrindinių teisų hartiją. Taigi reikia kelti klausimą, kaip ketinama užtikrinti mažumų teisės, pavyzdžiui, seksualinių mažumų teisės. O taip pat ir nacionalinių arba etninių mažumų klausimus taigi mažumų plačiaja prasme, jos taip pat turi dalyvauti teisiniuose procesuose. Ir dar tam pačiam kontekste kitas klausimas, kaip suprasti. Kaip suprasti tą vietą, kurioje kalbama apie um, asmenų gyvenančių už Vengrijos ribų balsavimo teisės? Ja, gracias, señor presidente. Wenn du, wenn du vorher sp nein, nein, sprechen willst, Elmar. Ponas Benedevygo. Elmerai, tu vėliau. Age before beauty, kaip sakoma. Hoffentlich. Bueno, señor presidente. Tikiuosi, sako Elmaras. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Sairi, už greitą projekto pristatymą. Dar tik 24 valandos praėjo nuo to, kai buvo priimtas e, šis sprendimas ir štai jau ponas Airis mūsų komitete išdėsto e, visą esmę. Taigi sveikinu tai, turiu pasakyti, kad su visu tekstu nesu išsamei susipažinęs. Iš tikrųjų, nei išsamei, nei, e, nei ir detalių nesu panagrinėjęs, kai kurie gal geriau pažįsta negu savo kišenę tą tekstą, bet aš ne, taigi tą iš karto pasakau. Ir labai puiku, kad ponas Sairis ėmėsi iniciatyvos šiandieną ir mums um, tą tekstą glaustai pristatė. Ir kad turime šiandieną progą dėl to pasisakyti. Manyčiau, konstitucija turėtų būti ne partijos esančios valdžioje konstitucija. Dauguma mūsų juk žinome, kad daugumos keičiasi ir jeigu tai bus vienos partijos konstitucija, tada atėjusi valdžia kitai e, partijai bus panorėta, ko gero, vėl konstituciją keisti. Tai nėra gerai. Bet neturėtume būti ir arogantiški ir. Um, spręsti dėl kitų, mokyti juos, gal kai kurios stereotipus ir pamirškime. Kai kurie prieš mane kalbėjo kolegos, pavyzdžiui, minėjo, na kaip čia pasakius, kad ši konstitucija lyg suponuoja ekspansinę um, politiką, nes kalbam apie balsavimą tų piliečių, kurie negyvena Vengrijoje. Bet, pavyzdžiui, 91 metais Bonos konferencijoje buvo um, numatyta, kad um, balsavimai bendrinė vyks tol, kol nesusijungs abi Vokietijos dalis ir um, taip ir buvo būtent vėliau. Uh, aš nenorėčiau sakyti, kad vokiečiai gal imperialistiškai galvojo tais laikais. Ne, bet tiesiog buvo atsižvelgta į istorinį kontekstą. Ir aš manau, kad valdžios, valdžioje esanti partija, kuri rinkiminės kampanijos metu jau kalbėjo apie tai, kad ketina keisti konstituciją, dabar būtent tai padarė. Taigi ir, ir panašiai vyko ir mūsų šalyje. Taigi protingai buvo um, pasielgta ir ponas Sairis minėjo, kad uh, svarbu yra gyvendinti pagrindinių teisių hartiją ir jeigu ji minima konstitucijoje Vengrijoje, tai jau atitinka vienus esminių E, principų Europos Sąjungoje. Už tai dėkoju ponui Sairiui, kad jis e, buvo pasirengęs mums tekstą šiandieną pristatyti, o kai su juo susipažinsime dar nuodugniau, tada jau galėsime išnagrinėti visus paskirus elementus ir juos kritikuoti ar ne. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad e, numatyta biudžeto komitetui veto teisė, jeigu būtų per nelik didelis biudžeto deficitas užfiksuotas, tai aišku yra galbūt džiulė naujovė, bet yra šalių, kuriuose tokios nuostatos jau egzistuoja. Ir tai yra turbūt įdomus klausimas tiems, kas um, studijuoja konstitucinę teisę, tos dalykus tarpusavyje palyginti. Pone pirmininkė, sakėte, kad turiu kalbėti trumpai, tad aš uh, tos taisyklės ir laikausi ir perduosiu žodį, ko gero, ponui Brokui. Taip, aš jau sakiau, kad 10 val. turime baigti diskusiją, nes dar prieš akis daug balsavimų. Frakcijų pirmininkai gavo teisę pasisakyti ir mielai suteiksiu tą progą pasisakyti ir kitiems, jeigu tik bus laiko. Turime būtinai leisti pasisakyti dabar ponui Šeflinui. Taip pat kolegai Pons jis prašė žodžio, bet tikrai labai trumpai prašyčiau. Jeigu suteiksiu žodį ponui Gualtieri, dar tai tada visi jums sakyti, kad nori kalbėti. Ne, ne. Taip negalima. Gi dar ir kitų susitikimų bus. Tai nėra šiandien paskutinė proga pasisakyti Vengrijos konstitucijos klausimu. Kolegė Gurmai, pirmininko pavaduotoja, Taip pat gal dar, bet tik labai trumpai visi. O aš, kaip pirmininkas, gal taip pat leisiu savo vieną kitą žodį tarti. Ponas Brons. E, galbūt daugumai čia keistas klausimas iš šalių, kurios turi dokumentinės konstitucijas, bet Pažiūrėkime iš Junktinės karalystės perspektyvos, ar būtinai reikia visur daryti nuorodas į ES, Lisabono sutartį, ryštą siekti Europos integracijos. Aš įsivaizduoju, kad konstitucija yra gana griežtas, nelankstus dokumentas ir ją sunku keisti. Dėl to galime galvoti, kad gali Vengrijai būtų labai sudėtinga ateityje pastraukti iš ES, jeigu jį to norėtų. Arba gali būti net sudėtinga sulėtinti integravimosi procesą. Ponas Gerero sakė, kad E, referendumo paprastai konstitucija patvirtinama, aš su tuo sutinku, nors e, daug, daugelis valstybių narių e, pamiršta, kad jos patvirtina konstituciją, paskui Lisabonos sutartį. Ir kalbama apie Vengrijos diasporą išeivyje, aš vis visai nieko prieš, kad Vengrijos konstitucijoje apie tai kalbama, kadangi tie žmonės nėra savanoriškai palikę Vengriją ir išvykę gyventi kur nors kitur. Jie 20 e, metų sutarties aukos, nes Vengrija neteko tam tikrų teritorijų e, po tos sutarties. Dėkui. Dėkoju. Atsiprašau kitų komiteto narių, kuriems nebesuteiksiu žodžio, nes mes turime baigti dešimtą. Dabar, ponia Gurmai, labai trumpai. Labai ačiū, panas pirmininkė. Vengrijos konstitucijai buvo plačiai pritarta Vengrijoje, visi dalyvavo ją rengiant, tik, bet tik tai Fides dabar remia šią konstituciją. Opozicija prašė garantijų, kad užtikrintų platesnę paramą konstitucijai Vengrijoje ir kad užtikrintų galimybę surenkti pla plačias diskusijas. Deja, Fides atmetė tokį pasiūlymą. Ir e, dabar buvo, buvo pasakyta, kad reikia keturių penktadalių daugumos parlamente, Kad konstitucija būtų patvirtinta, socialistai nedalyvavo balsavime, bet nieko tai ne, nebuvo verta, nes Fides neatsižvelgė absoliučiai nieką. Konstitucinis teismas buvo surengęs konferenciją, buvo išreikšta tam tikri prieštaravimai, bet Niekas nenorėjo klausyti, net ir e, prezidento Vengrijos, būsio Vengrijos prezidento buvo atlikta apklausa. E, vienas milijonas žmonių atsakė į apklausą į klausimyną. Aš paskaičiau, jeigu pasižiūrėti e, vienos, vienos anketos atsigražintos duomenis trunka vieną minutę, tai reikia milijono minučių, kad viską, į viską būtų galima įsigilinti. Taigi aš nežinau, kaip viskas buvo. E, mažiau negu vienas trešdalis Vengrijos gyventojų galvojo, kad mums reikėjo naujos konstitucijos. 51 procentas galvoja, kad ta apklausa buvo tarsi priedanga išvengti plastesniai diskusija. 51 procentas žmonių galvoja, kad e, nauja konstitucija negali būti patvirtinta, jeigu tik Fides ją remia. 51 procentas taip pat mano, kad reikia e, referendumo. Niekas nenori klausytis, kokia yra viešoji nuomonė. E, joje pasigirsta nuogastavimų. Pasiklausykime e, spaudos Le Monde Financial Times. E, Figaro, ką rašo, pažiūrėkime, visiems kelia susirūpinimą tai, kad Vengrija gali tapti pirmąją ES autokratiją. E, pasižiūrėkime, ką sakė Helsinkio komitetas e, profsąjungos, kokia yra viešoji nuomonė. Jeigu jūs visą tai būtumėte įsiklausę, Venecijos komitetas, ką sakė, e, jeigu pamatysite, tada pamatysite, kad egzistuoja nuogastavimai ir jie yra pagrysti. Aš dabar detaliai apie tai nekalbėsiu, mes jau girdėjome daug, bet noriu vieną dalyką pabrėžti. Konstitucijoje nieko nėra parašyta apie pagrindinius įstatymus ar principus. Šios nuostatos pakeis mūsų visuomenę. Vakar patvirtinta konstitucija yra tik pradžia naujos pokyčių bangos. Konstitucijos legitimumo nekvestionuoja niekas, kadangi buvo laikomasi teisingos procedūros, tačiau tai yra tik laikina priemonė, mūsų nuomonė. Ir nėra vis tik tai jinai iki galo legitimi. Mes turime pakeisti tą konstituciją kaip galima greičiau, e, atkurti konsensusą visuomenėje, nes būtent to mums reikia, kad uh, E, būtų Europos šalyje derama konstitucija. Pirmininkas, atsiprašau dar kartą tų kolegų, kurie negalėjo pasisakyti dėl laikos stokos, bet dar ponui Sajeriui suteiksiu žodį sureaguoti. Daug kas kalbėjo apie savo šalių patirtį. Noriu pasakyti, kad Italijoje konstitucija yra labai uh, sena, veikia, e, jinai egzistuoja nuo 48 metų, buvo bandoma ją keisti, niekam nepasisekė iš esmės pakeisti, bet 46 e, metais dėl konstitucijos buvo surinktas referendumas, dėl to ar mes turėsime respubliką ar monarchiją, veikia konstitucinis komitetas. Partijos dalyvaujančios rinkimuose pateikė savo programas ir pasiūlo konstitucijos pakeitimus. Taigi tiek. Pone Sairi. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes labai džiaugiamės, kad jūs dalyvaujate šiame procese. Aš e, įžanginėje kalboje nesuspėjau pakalbėti daugiau apie šį procesą, tačiau kadangi daugelis kolegų tą temą palėtė, tai norėčiau paminėti, kad Vengrija bandė sukurti naują konstituciją per pastarosius 20 metų. Dabar galiojanti konstitucija buvo pasirašyta e, su sakiniu, kad ji yra laikina. Vadinasi, visi sutinka, kad e, e reikia ieškoti konsensuso. E, kol kas e, nesugebėjome patvirtinti komunistų laikų e, dar įkvėptos konstitucijos. Ir vakarykštis e, įvykis buvo tikrai ypatingas. Kolego, e, ypatingas. Kolegos paminėjo, kad e, šis procesas buvo vykdomas vienos partijos, nesitariant su visuomenė. Tačiau iš tiesų taip nebuvo. Aš nenoriu diskutuoti ponios Zitos gurmei pasisakymo, nes aš nenoriu, kad komitetas įsiveltų į nacionalinio lygio diskusijas. Tačiau akivaizdu, kad jos partija turėjo progą išsakyti tai, ką ji būtų norėjusi padaryti Europos parlamente. Tačiau ta partija nusprendė to nedaryti ir nusprendė neatstovauti rinkėjų tame procese ir e, parlamente. Bet tai jau jų sprendimas ir aš neketinu nieko vertinti. Kadangi laiko liko, laiko man skirta nedaug, noriu kolegoms pasakyti, kad esu pasirengęs jums atsakyti įvairiausius klausimus, tačiau pabandysiu juos apibendrinti Pirmiausia, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs e, domitės mūsų konstituciją. Manau, kad tai yra teisingas būdas dirbti tautoms, kurios e, kartu e, gyvena, kurios turi bendrą likimą ES. Konstitucinės tradicijos valstybėse narėse labai skiriasi, todėl man labai įdomu buvo išgirsti Vokietijos pilietį reikalaujant referendumo iš valstybės, kuri tokios institucijos e, neturi, nes jie egzistuoja federaliniu lygiu. Kiti kolegos iš Belgijos praeitą savaitę paskelbė keletą pareiškimų apie konstitucinį teismą Vengrijoje, bet tai yra valst, išsakoma valstybės, kuri pati neturi konstitucinio teismo, taigi sistemos valstybėse labai skiriasi. Aš tik tai noriu pasakyti, kad mes ES valstybėse narėse laikome skirtingų konstitucinių tradicijų. Ir per pastaruosius tūkstantį metų Vengrija suformavo išdidžiai savo konstitucinės tradicijas ir mes priimame konstituciją pagal jas. Aš noriu tik pasakyti, kad ES mes mokomės vieni iš kitų, sekame vieni kitų pavyzdžių, tačiau labai aiškiai pareikščiu, kad ta teksto dalis jau yra išversta prieš keletą savaičių jums visiems ir ji nepasikeitė. Šioje naujoje konstitucijoje yra įrašytas visas teisų bilis. Nėra jokių teisų, kurios būtų neįtrauktos į šį sąrašą. Taigi konstitucija yra visapusiškai europietiška. Kolegos, paprašyčiau perskaityti tą tekstą, nes projektas nepasikeitė. Ir jis atspindi Europos konsensusą dėl teisų bilių, bendrą Europos paveldą. Tik e, mes dirbame skirtingose sostinėse ir konstitucinės tradicijos skiriasi. Daug kas kalbėjo apie referendumą. Pastaraisiais 20 metų Europoje buvo priimta 23 naujos konstitucijos. Tik tai dešimties atvejų buvo organizuotas referendumas. Yra kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, buvo pateiktas konkretus klausimas dėl teisėjų. ES yra keletas valstybių, kuriuose yra numatytas amžiaus limitas. Ir amžiaus limitas negali būti diskriminuojantis. Visgi taikomas visiems. Pensijų E, amžiaus nustatymas nėra traktuojamas kaip diskriminuojantis. Ir aš nesuprantu to argumento. Amžiaus ribitas yra taikomas ir kitose valstybėse narėse. Taigi iš dalies mes mokomės vieni iš kitų, e, semėmės patirties, bet turime savo tradicijas. Pavyzdžiui, keletas kolegų kalbėjo apie vengrus gyvenančius užsienyje. Tai nėra konstitucijos pakeitimas Tokia nuostata yra jau ir dabartinėje Vengrijos konstitucijoje. Vengrija yra e, atsakinga už vengrus gyvenančius užsienyje, kad jie išlaikytų savo tradiciją, savo kultūrą, savo visuomeninį gyvenimą, net jeigu jie ir negyvena Vengrijoje. Ir e, tai e, vadinamasis ekstrateritorinis poveikis arba mirties bausmės uždraudimo klausimas. Vengrija yra valstybė, kurioje E, pagal bendrą teisinę sistemą mirties bausmė yra uždrausta. Negalime apie viską rašyti konstitucijoje. Mes esame pasirašę tarptautinės sutartys ir mes e, priimdami konstituciją iš tų sutarčių nepasitraukėme. Lygiai tas pats galėtų būti pasakyta apie diskriminaciją dėl lytinės orientacijos. To elemento netrūksta Vengrijos teisinėje sistemoje tokios nuostatos yra priimtos pagal mūsų įstatymus, pagal tarptautinės sutartis. Mes tik tai išlaikėme tekste sakinį, kuris jau 20 metų buvo mūsų konstitucijoje. Mes kalbame tik apie diskriminaciją ir sakinys sak, prasideda žodžiais, kad bet kokia diskriminacijos forma yra draudžiama. Netgi pabaigoje dar yra priduriama net ir kitos diskriminacijos rūšis. Taigi žmonės, kuriems tas klausimas labai rūpi, turėtų tik pažiūrėti, kaip Vengrija praktiškai egzistuoja. Tai yra veikianti demokratinė valstybė, visos teisės yra užtikrinamos, yra e, precedentų to požiūriu ir aš galiu jūs patikinti, kad pagal dabartinius Vengrijos įstatymus visų rūšių diskriminacija yra draudžiama ir priemus konstituciją niekas nepasikeis. Nediskriminavimas yra vienas iš pagrindinių demokratijos principų. Kai dešimto dešimtmečio pradžioje mes pradėjome kurti demokratinę sistemą, tai buvo vienas iš pagrindinių pamatų. Ir dabar mes tik apginame savo teisinę sistemą. Dėl pirmininko teisų visuomet, dėl prezidento teisų atsiprašau, prezidentas visuomet turi oficialias teisės, formales teisės ir jis gali nustatyti rinkimų datą. Taip yra numatyta dabartinėje konstitucijoje ir ji nebus keičiama. Dėl socialinių teisių. Teisės į streiką netrūksta. Mūsų konstitucija yra viena iš nedaugelio pasaulyje, kurioje aiškus pavyzdys parodytas – kad mes siekiame visapusiško, už, visiško užimtumo. Mes sakome, kad piliečiai turi teisę į darbą, bet, ne į darbą, bet nebūtinai į darbą, kurį suteikia valstybė. Mūsų konstitucija sako, kad valstybė turi stengti sukurti sąlygas, kad visi norintys dirbti galėtų dirbti. Taigi, ta prasme, manau, E, būkštavimai dėl to, kad e, neatspindėtos tam tikros teisės ar vertybės yra nepagrysti. Aš e, džiaugiuosi, kad jau dabar turime tą tekstą ir aš tik tai siūlyčiau jums jį atidžiai peržiūrėti. Aš žinau, kad mes kartais elgiamės kaip teisininkai ir įvertiname kiekvieno žodžio interpretaciją bet mes jau 20 metų turime konstitucinį teismą, kuris interpretuoja kiekvieną konstitucijos žodį. Ir tai yra tikrai konstitucinė demokratinė sistema. Mūsų naujoji konstitucija yra pagrįsta tomis vertybėmis, kurios jau įtvirtintos. Ir mes tengiamės pasiekti visą laiką siektų tikslų, delegitimumo. Taip, Vengrija yra demokratija, vyksta diskusijos tarp politinių partijų, Tačiau pagal Vengrijos sąžiningų ir laisvų rinkimų įstatymą rinkimų kampanijoje per, per rinkimus piliečiai suteikė du trečdalius e, balsų valdančiai partijai. Nereiškia, kad opozicinės partijos negalėjo dalyvauti konstitucijos prieimimo procese Praėjusiais metais buvo įkurtas komitetas, kuriame dalyvauja visos partijos ir visos partijos prisidėjo prie konstitucijos teksto rengimo. Darbas buvo skaidrus ir jis neapsiribojo Europos parlamento, e, atsiprašau, nacionalinio parlamento sienomis. Ieškome naujų būdų, kaip įtraukti visuomenę. Žinoma, galbūt 12 klausimų nepakanka e, tam, kad būtų atspindėtos visų piliečių nuomonės bet e, aš galiu pasakyti, kad e, mūsų žmonės buvo apklausti. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes tą procesą studijavome, stengiamės jį kontroliuoti, visuomenė galėjo stebėti, kaip kas vyksta ir rezultatai buvo skaičiuojami atvirai. Niekas dėl to nebejoja. Mes darėme viską, ką galėjome, kad e, įtrauktume kuo daugiau visuomenės atstovų. Svarbiausia yra tai, kad priimtoji konstitucija e, 1989 metais e, dabar jau turėtų būti pakeista, nes mes esame viena iš paskutinių valstybių iš komunistinio bloko, kuri tik dabar keičia savo uh, e, konstituciją. Tai yra labai didelis ir vertingas dalykas. Ir ponė pirmininkė, aš labai pasidžiaugsiu, pasidžiaugiau turėdamas galimybę informuoti kolegas, kad išvengtume nesusipratimų. Ši informacija turi būti suteikiama kuo aiškiau, kad nebūtų jokių neiškumų. Net ir po šio posėdžio esu pasirengęs jums atsakyti kuo išsameu, turbūt suprantat, kad aš tekstą, su tekstu esu gerai susipažinęs ir jeigu bus kokių nors abejonių ar būkštavimų, tai, e, mėly kolegos, aš esu pasirengęs Jums padėti ir suteikti visą reikalingą informaciją. Nes manau, kad e, demokratinė diskusija tarp mūsų apie konstitucijas e, turi pirmiausia būti pagrįsta faktu, kad mes suprantame, apie ką kalbame. Ir paskui tik tai galim pradėti savo politinius žaidimus ir e, mėtyti mūsų politinių vertybių argumentus. Viskas turi būti pagrysta tvirta informacija. Aš esu tikras, kad šis puikus komitetas gaus tokios informacijos ir aš esu pasirengęs suteikti daugiau detalesnės informacijos, jeigu tik reikės. Grazie, onorevole Sairi, siamo in attesa. Dėkoju, ponė Sairi. Dabar laukime, kol bus konstitucija išversta ir noriu Jums padėkoti už tai, kad taip išsamei pristatėte mums šį klausimą. O dabar, kolegos, labai greitai pereikime prie balsavimo. Pirmasis yra pono DAF pranešimas dėl pasiūlymo pakeisti 1976 m. rugsėjo 20 aktą dėl Europos parlamento narių rinkimų. Prašom pasirinkti korteles. Šiandien gali tekti gana nemažai balsuoti elektroniniu būdu. Ir mes dabar turbūt iškart ir turime pradėti. Taigi, Pradedame e, nuo rankų pakėlimo. 14 straipsnis, antroji pastraipa, kompromisas A. Pranešėjas, kas už, parodykite, pakelkite rankas, kas prieš. Patvirtinta. Toliau matote visą balsavimų sąrašą, vadinasi, iki ketvirto puslapio toliau dėl nieko balsuoti nereikia. Ketvirtam puslapį B pranešėjo siūlomas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar esame ties septintojų straipsnių kito, dėl kito balsuoti pakeitimo nereikia, nes B patvirtintas, vadinasi, tas pas, pasakytina apie 105 ir apie 106 kualtierį pakeitimą. Tada einam prie 7, prie 8 straipsnio C. Pranešėjo siūlomas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 107 gualtierį pakeitimas tada atkrenta. Devin, dabar D Vėl pranešėjo siūlomas pakeitimas. Minutėlę. Ne, neatkrenta. Balsuojame. Dėl D už. Prieš. Susilaikė priimta. Toliau 108 atkrenta. Ar ne? Taip. 108 atkrenta nes patvirtinome D kompromisinį pakeitimą. Vadinasi, tas pats pasakyti ir apie 109 ir 110 pakeitimus. Toliau pirmas pranešėjo siūlomas pakeitimas, kas už, ranką pakelkite, prieš susilaikė priimta. Antrasis straipsnis, 111 pakeitimas, Smith autorius, kas už, pakelkite rankas, prašau, prieš susilaikė atmesta. Toliau 2a straipsnis naujasis, kompromisas B siūlomas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar atkrenta 112, 115, 117, 18, 113, 114, visi iš eilės, iki kol pasiekėme L kompromisą. Aštuntas puslapis. Taigi L kompromisinis pakeitimas. Ar kas prašo žodžio? Norėjau pateikti žodinį pakeitimą dėl L. Reikėtų gal metodą pakeisti į iš St. Lake į Dhont sistemą. Siūlau taip. O ką sako pranešėjas? Pone pirmininkė, prieštarauju šiam pakeitimui žodžiu. Non possiamo accettarlo, che vi è l'opposizione. Prego. Chairman, this amendment is a key vote. Pirmininkė, Tai yra pagrindinis balsavimas dėl šio pakeitimo, svarbiausias pakeitimas, todėl balsuokime elektroniškai. Siamo, stiamo votando l'emendamento di compromesso L. Taigi balsuojame dabar dėl kompromisinio L pakeitimo vyksta elektron... prašoma elektroninio balsavimo, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? čia jau kaip plenarinėme posėdyje. Kairiai balsuoja taip, dešiniai ne, vidury susilaiko. Bet dabar jau tikrai visi balsavot, ar ne? 19 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė, vadinasi patvirtinta. Dabar einam prie ketvirto pakeitimo praneš, autorius pranešėjas ir 121 bei 100, ir 121 Vylando, jie identiški, kas už, pakelkit ranką. Neaiškus rezultatas, gal pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuojame elektroniškai dėl ketvirto pranešėjo siūlomo pakeitimo ir 121 pakeitimo, kurį siūlo ponas Vyland. Jie yra identiški, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Dešimt prieš, devini už, vadinasi atmesta. Toliau Gualtieri. 122 siūlomas pakeitimas. Taip, 122. Neatkrenta. Balsuojame dėl 122. Kelkite rankas, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Toliau antrasis naujasis. Antro, antra naujoji straipsnio dalis. Ketvirtas 122 identiški, kas už, prieš. Ar norite pasitikrinti elektroniniu būdu? Tada balsuokime dėl ketvirto ir 122 pakeitimų jie identiški, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 14 už, 8 prieš, priimta. 121 pakeitimas, jis siūlo Vyland. Ne, atkrenta, kadangi pirmą dalį patvirtinome. Dabar 123 pakeitimas, autoris Gualtieri, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas, autorius pranešėjas, sutampa su 124 Vylando pakeitimu, kas už, kelkit ranką. Prieš priimta. Penktasis pranešėjo siūlomas pakeitimas, kas už, iškelkite rankas, prieš. Ta pati, matyt, balsų dauguma priimta. 124 pakeitimas. Rainerio Vylando. Aha, jis atkrenta. Taip atkrenta. Tada pereinam prie pranešėjo siūloma pakeitimo. Penktojo, sako pirmininkas, bet pasitaiso šeštasis. Tai yra pakeitimas dėl penktos straipsnio, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintas pranešėjo siūlomas pakeitimas už. Aiškiai parodykite, iškėlė ranką, prieš, susilaikė priimta. Toliau 125. Gualtieri pakeitimas, kas už, prieš atmesta. 126 Vylando pakeitimas kas už prieš ta pati balsų dauguma priimta. 8 atkrenta. 127 irgi atkrenta. 127 atkrenta, tada 128 turime dėl jo balsuoti. Šimtas dvidešimt aštuntasis, kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Šimtas dvidešimt devintas, kas už? Ra prieš. Susilaikė atmesta. Devintas pranešėjas yra autorius, kas už? Prieš Susilaikė priimta dešimtas. Vėlgi pranešėjo už, prieš. Susilaikė priimta. C. Kompromis. Pirmininkas sako, devintasis kompromisinis pakeitimas pranešėjo. Tai yra kompromisas C dėl devintos straipsnio už, prieš susilaikė priimta. Tai reiškia, kad 11 ir 130 atkrenta. Tada dabar balsuojame dėl D kompromisinio pakeitimo. Kas už? Parodykite iškėlę rankas. Kas prieš? Susilaikė priimta. D priimtas. Tada 131 Gualtieri ir 12 pranešėjo atkrenta. Pereinam prie 13 pranešėjo pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 14 pranešėjo, kas už, prieš susilaikė priimta. 15 iš dalies atkrenta. Turim balsuoti visgi dėl 15, dėl 12 straipsnio, kas už prieš susilaikė priimta. 16. Pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 132. Atkranta. 17. Pranešėjo už, prieš, susilaikė priimta. 18. Atkrenta. Kadangi A ir L kompromisus patvirtinome. 133. Turime balsuoti. Aštuonioliktą juk patvirtinom. Pirmininkė, atsiprašau, mes turime balsuoti dėl 18. -ojo. jis būtų atkritęs, jeigu būtų buvę atmesti kompromisai, bet jie buvo patvirtinti. Taigi turime balsuoti dėl 18-ojo. Taip, jūs visiškai teisus. Atleiskit man už tai. Taigi dabar balsuom dėl 18 pranešėjo pakeitimo. Kas už? Pasitikrinsime elektroniškai. Balsuojame dėl 18 pranešėjo siūlomo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 13 už, 10 prieš priimta. Toliau 133 pakeitimas, bet jis tai jau tikrai atkrenta, nes 18 patvirtiname. Taigi dabar 19 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė priimta. E kompromisas pranešėjo siūlomas už, prieš, susilaikė priimta. Reiškia 134 Gualtieri ir 20 pranešėjo priimta atkrenta, dėl jų balsuoti nebereikia. 21 pranešėjo, kas už, prieš susilaikė priimta. 22 pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 23 pranešėjo už, prieš susilaikė priimta. 24 pranešėjo už, prieš susilaikė priimta. 135 jis jau įeina į B kompromisą Tas pats pasakytina apie 136, 37 ir 138 pakeitimus. Tada einam prie 62 pakeitimo. Kas už? Prašom iškelti rankas. Prieš. Atmesta. 63 už. Prieš Ta pati balsų dauguma atmesta. 64 už, prieš, atmesta. 65. Ir 66. 67 bei 68 atkrenta. 69 dabar. Irgi atkrenta. 70 Dėl 70 turime balsuoti. Bet A kompromisą patvirtinom. Taip, bet dėl 70 turim balsuoti. Kas už 70? Prieš atmesta. Septyniasdešimt pirmas. Visi kalba vienu metu. Tai kas prašė žodžio dabar? Norit pasitikrinti elektroniniu būdu, taip ir padarykim. Balsuojame dėl 70 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 16 už, 6 prieš. Ta. 71. Atkrenta. 72 atkrenta. 73. Šolcas yra autorius, balsuojame dėl jo, kas už. Balsuojam dėl 73. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 73 pakeitimas dėl antros dalies šiame straipsnėje. Autoris Šolts balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 13 už 10 prieš. 74 atkrenta. Dabar kompromisinis F pakeitimas siūlomas pranešėjo, kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. 75. Įeina į F kompromisą, vadinasi, nebalsuojame. Tada iškart pereinam prie 80. Alan Smith autorius. Kas už? Prieš atmesta. 81 pranešėjo. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 82 Karl Haglund. Už. Rankas iškelkit prieš susilaikė priimta G kompromisas. Pranešėjo. Dėl 81 balsavome. Jis atmestas ir dabar einam prie G kompromiso. Dėl ketvirtosios teksto dalies. Kas už? Prieš. Aiškiau rodykite. Elektroniškai pasitikrinsime tada. G kompromisas. Balsavimas baigtas. 16 už 7 prieš priimta. Vadinasi, 83 ir 84 Gualtieri ir Vylando atkrenta, jie įeina į prieš tai patvirtintą pakeitimą, dabar 85. Dėl penktosios teksto dalies kas už? Prieš. Irgi elektroniniu būdu pasitikrinkime, balsuojame dėl 85 ir 86. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 prieš 10 už. H kompromisas pranešėjo siūlomas. Balsuojame dalimis. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Priimta antroji dalis už. Irgi gal elektroniniu būdu pasitikrinkime. Antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 prieš, 5 už, 1 susilaikė. Trečioji dalis. Dėl savokos etninis. Kas už trečią dalį? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dar kartą trečioji dalis, sako pirmininkas. Kas už? Trečia, paskutinė dalis. Prieš susilaikė priimta. 88. Jie apima H kompromisas, taip pat ir 87. Tada balsuom dėl 89. Kas už? Prašom iškelti rankas. Prieš atmesta. 90. Kas už 90? prieš atmesta. 91. Hefnerio. Už. Prašom iškelti rankas. Prieš. Balsuosime elektroniniu būdu dėl 91. Autorius Hefneris. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 12, 14 už 9 prieš. Toliau šeštoji dalis - žodinis pakeitimas. 92 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 93. Vylando. Už

atkrenta. Nes pirmą 24 pakeitimus patvirtinome. Dabar į kompromisas pranešėjo, kas už prieš susilaikė priimta. 27 Gualtieri įeina į tą kompromisą, 28 Mölcero dabar už, prieš atmesta, 29 Gualtieri už prieš atmesta. 30. Gualtieri už prieš atmesta, man atrodo, bet tikriausiai geriau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 30 pakeitimo autorius Gualtieri. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atmesta. 15 prieš, 9 už. 31 Gualtieri. Kas už? Prieš. Priimta. 32 Gualtieri. Už. Norit pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 31? Tada balsuojame dėl 31 elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dvylika už dvylika prieš. Tai atmesta. Labai gerai, kad pasitikrinome. 32 Gualtieri, kas už? Prieš. Priimta. Ir šitą norite pasitikrinti. Gerai. Balsuojame dėl 32 Gualtieri pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 14 už, 9 prieš, 1 susilaikė. Dabar 33 atkrenta, tada 34 šiopflino kas už, prieš Priimta. 35. Gualtieri už. Prieš. Atmesta. 36. Atsiimtas. 37. Gualtieri. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 38. Dėl jo neturėtume balsuoti sutampa su 39-uoju, bet ties komentarais parašyta, kad balsuoti neturėtume. Gali būti ir vertimo kokia nors problema. Tai dabar 38. 40. Priimta, 41 Melcerio atkrenta, kadangi 40 priėmėme, dabar 42 Melcerio kas už, prieš atmesta. 43 Fox at, krenta ar ne? Balsuojame. Kas už? 43 dabar. Kas prieš? Aš manau, kad atmesta, bet pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 43-ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Vieno balso persvara patvirtinta. 12 prieš 11. 44 Gualtieri. Prieš. Man atrodo atmesta, bet pasitikrinsime elektroniškai. Balsuojame dėl 44 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 balsavo prieš, 6 už. J kompromisas. Dviem dalimis. Balsuojame dėl pirmosios, kas už, prieš. Priimta antroji dalis, kas už, Elektroniškai pasitikrinsime. Balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 prieš 8 už. 45, 46, 7, 8, 9. Atkrenta dabar 50. Esai ir Haglund autoriai, kas už, prieš susilaikė atmesta. 51. Balsuojame, kas už, prieš atmesta. 52. Vylando už, prieš atmesta.

prieš priimta. 58. Palaukit. Ar įeina į A ir kitus kompromisus ar pakeitimus? Ko gero taip, tai nebalsuojame dėl jo. Balsuojame dėl K. Kompromiso pranešėjo, kas už, prieš. Priimta. 59 ir 60 atkrenta, įeina į kitus kompromisus, taigi 61 gualtieri pakeitimas, kas už, prieš, susilaik, atmesta. Tada balsuokime elektroniniu būdu. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 61 pakeitimo dėl Z konstatuojamosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 15 už, 7 prieš. 2 susilaikė. 25 pranešėjo. Už prieš priimta. 26 Šioplino. Už prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas. dėl teisėkuros rezoliucijos atitinkamai pakeistos balsuojame dabar elektroniniu būdu ir balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 už 4 prieš. Sveikiname pranešėją, poną Daf. jam pavyko užbaigti jau dabar kai kurios darbus, gal negalutinai, bet bent jau vienas etapas tikrai e, sėkmingas, tą galime jau dabar pasakyti, o dabar periname prie balsavimo dėl kitų dviejų pranešimų. Pirmiausia, dėl tarp institucinio susitarimo, dėl bendro skaidrumo registro. Ir nuo jo ir pradėkime. Okay.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 Dabar balsuokime. Kolegos, balsuojame, kaip sakiau anksčiau, dėl tarp institucinio susitarimo tarp parlamento ir komisijos dėl skaidrumo registro. Aš esu pranešėjas ir siūlau balsuoti. Trisdešimt pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimt antrasis, kas už, kelkite rankas. Ponas Hefner. Noriu atsiimti šį pakeitimą, nebereikia dėl jo balsuoti. Allora, l'emendamento 32 è ritirato. 32 pakeitimą atsiemė autorius. 33. Kas už? Prieš. Atmesta. 34. už, prieš, patvirtinta. Man siūla pasitikrinti dėl 34 pono Melcer pakeitimo. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 16 už 7 prieš. Trečiasis pono Nolcer pakeitimas taip pat, kas už, prieš. Taip pat reikėtų pasitikrinti. Balsuokime dėl trečiojo pono Nolcer pakeitimo. Baigiame. 14 už 9 prieš. Dėl DAF pakeitimo balsuojame dalimis. Pirmoji dalis atkrenta. Balsuojame dėl antros ir trečios. Dėl antrosios kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis už prieš. Mano nuomonė atmesta, bet balsuokime elektroniškai. Trečioji dalis pono DAF pirmojo pakeitimo. Balsuojame. Baigiame. Atmesta vienu balsu. 11 prieš 12 ponas Berman, jo pakeitimas, pirmai, pirmasis pakeitimas jį e, apima, taigi pereiname prie ketvirtojo pono Berman, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, šeštasis, Melcer už, prieš, susilaikė, atmesta, penktasis. Reikia balsuoti dėl penkto, ar ne? Ar norite atsiimti, ponė Hefner? Balsuojame dėl penkto. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Septintasis. Už. Prieš. Patvirtinta. Dešimtas ponios Jėtinmaki. Jį galima suderinti su devintuoju. Kas už? Kas už dešimtai prieš? Patvirtinta. Devintasis pono Berman. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis ponios Griuotė už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. A kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. B už prieš susilaikė patvirtinta. C už prieš susilaikė patvirtinta. Mums dabar nebereikia balsuoti dėl 11, 12, 13, 14, 15 ir Taip yra todėl, kad ket... A kompromisas buvo patvirtintas. 16, 17, 18, 19, 20. Taip pat dėl jų nereikia balsuoti, nes B kompromisą patvirtinome. Kitas 21. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. 22. Už. Prieš susilaikė, atmesta, 23 už, prieš, patvirtinta. 24 pirma dalis. Į ją padengė A kompromisas, antroji dalis, nepriimtina, dėl to nereikia balsuoti. Taip pat nei dėl 25, 26, 27 nereikia balsuoti, nes balsuojame dėl C arba kompromiso. Dėl 28 taip pat nereikia, nes jis patenka iš dalies po A kompromisu, antroji dalis nepriimtina, nes prašoma pakeisti pakeitimą. 29, pono Bermankas už, prieš, susilaikė, atmesta, 30, kas už, prieš, patvirtinta. 35 Sondergaard kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 36 tas pats autorius kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 nepriimtinas, nes bandoma pakeisti juo susitarimą, ko negalima daryti. 38 toks pat nepriimtinas. negalime keisti susitarimo. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuosime kolegos, prašom. Balsavimas baigtas. Ar jau visi balsavote? Dabar jau baigėme. Vienbalsiai patvirtinta. 22. Visi balsavo už kitas yra EP taisyklių pakeitimas įkūrus bendrąjį skaidrumo registrą. Pradėkime. 30, <clears throat> 13 pakeitimas, pono Berman, kas už? 13 pakeitimas 9 straipsniui. Balsuokime elektroniniu būdu, nes neiškumų iškilo dėl rezultato. Tryliktasis pono Bermano balsuojame. Balsavimas baigtas. patvirtinta 19 už 3 prieš. Tai reiškia, nebereikia balsuoti dėl pirmojo mano pakeitimo. Antrasis mano pakeitimas, kas už prieš. Trečiasis atsimtas. Keturioliktas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, prieš, patvirtinta. Penktasis už, prieš, patvirtinta. Šeštasis už, prieš, patvirtinta. Septintasis už, prieš, patvirtinta. Penkioliktasis. Pono Bermano dalimis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 Balsuokime vienu kartu dėl viso pakeitimo, nebent kas nors tikrai labai reikalautų, kad balsuotume darimis. Taigi balsuojame dėl viso 15 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 16 už, prieš, atmesta. Aštuntasis. Už, prieš, atmesta, atsiprašau, patvirtinta, devintasis kas už, prieš, patvirtintas, dešimtasis D už, prieš, patvirtinta, vienuoliktasis D už, prieš, patvirtinta, septynioliktasis nepriimtinas, bent jau man taip atsiprašau, atrodo, juo taip pat bandoma pakoreguoti tai, ko negalime. Dvyliktasis, kas už prieš patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, kolegos, prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Vienbalsiai patvirtinta. 33, 23 už niekas nebalsavo. Baigėme balsuoti, o dabar Scusate, allora c'è ancora un rapporto da illustrare. Rapport... Tiesą sakant, mūsų laukia dar vienas pranešimas, kurį rengia ponas Saudargas. Aš dabar dešimčiai minučių turiu išeiti iš salės, todėl paprašysiu pono Šeškovskio perimti pirmininkavimą, kol pono Saudargo nuomonės projektas bus svarstomas paskutinis šios darbo tvar, šio ryto darbo tvarkės klausimas. The... Uh, Periname prie nuomonės dėl biudžeto projekto. Žodis suteikiamas mūsų pranešėjai ponui Saudargui. Ačiū, pirmininkė. Gerbiam kolegos, iš tiesų e, šiais metais turbūt bendra situacija nelabai daug pasikeitė. Turbūt nesitikim, kad būtų biudžetas didesnis, bet gal ir didesnių mažinimų to biudžeto taip pat nesulauksim. Todėl ir mūsų pozicijos e, šiometinės yra panašios, kaip buvo pernai apie tas pačias mums rūpimas temas. Tik be abejo gyvenimas eina į priekį Ir štai mes jau turim skaityti su tuo, kad piliečių iniciatyvos reglamentas jau įsigalio, įsigaliojęs ir e, pradės e, pilnai veikti kitų metų balandžio mėnesį. Tai mes turime pažymėti todėl e, šitoj nuomoniai mūsų poziciją, kuri buvo nekarta išreikšta, kad turi būti užtikrintas šitos, e, šito reglamento funkcionavimas. Be abejo, kokios čia konkrečiai lėšos bus, ar bus naudojama komisijos pinigai, valstybių narių pinigai, bet šitą nuomonę mes turim pareikšti, be jokios abejonės. Kita vertus, e, mes turbūt turėtume susirūpinti ne tik tai dėl to, kad šitas reglamentas funkcionuotų, bet kad jis gerai funkcionuotų. Tai todėl mums e, turėtų rūpėti mūsų komitete ne kartą išsakyta yra tokia nuomonė e, kad mūsų piliečiai europos sąjungos turėtų būti gerai informuoti tiek apie šį reglamentą tiek apie jų teisę į šitą iniciatyvą ir todėl manau kad reikėtų atsižvelgti į kai kurių kolegų išsakytas nuomones e, šitam komitete kad reikėtų pagalvoti apie finansavimą taip pat e, komunikacijos informacijos apie šią iniciatyvą e, galbūt ir konkrečiai konkrečią eilutę arba pilotinio projekto pavidale e, ir ateinančiam biudžete. Kita tema, e, kurią neturime užmiršti, tai apskritai komunikacijos ir informavimo politika, kadangi tai be galo svarbi tema, ne kartą irgi skambėjusi e, mūsų komiteto debatuose ir diskusijose apie piliečių informavimą e, visose aspektuose e, dėl ES veiklos, dėl skaidrumo E, manau kad taip pat štai šitoj srity mes turėsim prižiūrėti kad biudžetas vis dėlto nebūtų mažinamas kad nebūtų mažinamas mes šitą e, e, remti piliečių informavimą turėtume ir toliau. Na nu, ir trečia tema, kurią šitoj nuomonėj yra taip ryškesnė paminėta, tai apie politinių partijų finansavimą. Žinot, kad šita tematika taipogi mes daug skiriam laiko mūsų komitete. Kadangi mes svarstome ir apie patį finan, politinių partijų finansavimo reglamentavimą, kokie bus priimti pakeitimai galbūt ateityje šito finansavimo, jis turi įvairius šaltinius. Tai turbūt mes turėtume išreikšti nuomonę e, kadangi mes nežinoma, kaip čia, kokie skaičiai turėtų pasirodyti, bet jis turėtų būti subalansuotas, toks, kad iš tikrųjų e, partijų finansavimas būtų užtikrintas, kadangi e, Europinio politinių partijų reikšmė mūsų komitete buvo nekarta pažymėta ir pripažinta, yra svarbi ES demokratinių institucijų veiklai, tai formuluotė turėtų būti mūsų nuomonės tokia, kad reiškia E, politinių partijų finansavimas turėtų būti tiesiog užtikrintas, kaip kokiais metodais, kaip tas subalansuoti, tą mes galėsim išreikšti atskirais, atskirais skaičiais ar atskiruose srityse. Tai gerbiami kolegos, tokia pagrindinė, pagrindinė akcentai, pagrindinės temos šitoj nuomoniai. E, pataisom terminas yra iki gegužės e, ketvirtos dienos 12 valandos ir e, balsuosime dėl šios nuomonės e, gegužės pabaigoje 23-24 dieną. O toliau, kaip įprasta, jau biudžeto procedūra birželį ir liepą. Ačiū kolegos dėmesį. Thank you very much, Mrs. Sadaugas. And... Labai ačiū dabar ponas Hefneris. Labai ačiū. Trumpai ponas Saudargas pasakė, kas yra svarbu iš mūsų perspektyvos žiūrint. Mes gyvename tokiais laikais, kai galime užsitikrinti didesnės išlaidas, e, perkeldami e, jas iš vienos biudžeto eilutės į kitą, bet nepamirškite, kad įsigaliojo jo E, Lisabono startis patvirtinta piliečių iniciatyva, ypač mūsų komiteto pastangomis. Prisiminkime, ką darėme, kad būtų patvirtinti Europos partijų įstatai. E, reikia sėti informavimo kaštus su šiais veiksmais, ypač kaštus, e, kurie turi paremti realų politinį darbą ir užtikrinti, kad piliečiai, kur turi gauti informacijų, pavyzdžiui, pagal piliečių iniciatyvą, mes turime numatyti vietą, kur piliečiai galėtų tą informaciją ir gauti. Reikia žmonių, reikės e, materialinės bazės, tai kainuos ir, kaip jūs sakėte, mes dabar uh, galime tikėtis, kad viskas pradės judėti. Taigi, dėkui. Ponas Guerrero. Labai ačiū. Aš taip pat pabandysiu trumpai kalbėti. Manau, kad Nuomonės projektas leidžia mums išlaikyti dėmesį ties tais klausimais, apie kuriuos mūsų komitetas kalbėjo per keletą paskutinių mėnesių. Taip pat turėtume toliau dirbti e, vidutinės trukmės ilgalaikėje perspektyvoje dėl jų. Mums taip pat svarbu pabrėžti, kaip svarbu yra išlaikyti veiksmingą komunikavimą su piliečiais ne, bet nepamirškime, kad tai kainuoja. Atsižvelgiant į tai, kas vyksta ES per uh, pastarosius mėnesius, mūsų prievalė yra piliečiams paaiškinti tai, ką mes darome. taip pat labai svarbu padėti žmonėms suprasti, kaip aktualu tai, kas vyksta ES jų kasdieninėme gyvenime. Ne tik tai informuoti apie tai, ką daro Europos parlamentas, bet ir mūsų komitetas. Kai kurie e, visuomenės sluoksnė grupės ateityje ir e, praeitie yra atmetę tokį požiūrį, bet labai svarbu mums objektyviai ir teisingai komunikuoti. Jeigu mes tai darysime, tai sustiprinsime skaidrumą savo darbo ir savo bendravimo su visuomenė. Užtikrinsime didesnį skaidrumą. E, praeitie mes daug dirbome ties piliečių iniciatyva ir kaip ką tik pasakė nuomonės pranešėjas, e, dėl biudžeto tai turės tam tikro poveikio. Prieš e, keletą savaičių patvirtintos yra taisyklės dėl Europos e, partijų ir fondų įstatų. Aš pateiksiu porą pakeitimų, bet labai pritariu pranešėjo pagrindinėms mintims. Ačiū. E, dėkoju. Pasižiūrėsiu pirmiausiai į antrąjį punktą kalbama apie pinigus e, skirtus komunikacijai, apie privalumus narystės, bet jūs nekalbate apie neigiamus aspektus narytės. Ir galima sakyti, pasakyti, ne, vargu ar galima sakyti, kad meilės ES trūksta dėl to, kad žmonės nežino. Taip reikia kalbėti apie e, faktus ir kartais sakoma, kad visas e, neigiamas požiūris ES tai padarius dings. Vargu ar taip, e, daug kas pagrysta žiniomis, o ne nežinojimu. E, aš nežinau, ar reikia pinigų komunikacijai, galbūt taip. E, E, apie tai, kur reikia gauti daugiau informacijos, kokių pas, e, paslaugų. Bet nepamirškime, kad dabar atskiri nariai gali teikti informaciją ir lėšas numatytos tam. Nežinau, ar reikia e, skirti lėšas vienašališkai propagandai. Dėl trečio punkto politinių partijų finansavimo, manau, kad idealiame pasaulyje partijas turėtų finansuoti nariai ir tai parodytų, ar jos yra remiamos ar ne. Aš priešinuosi e, tam, kad e, profsąjungos ir bendrovės e, remtų politinės partijas, nes tada jos paprasčiausiai tarnauja jų tikslų. Taip pat nežinau, ar reikia, kad valstybės ar supervalstybė finansuotų tas partijas, nes tada jos pradėtų tarnauti jų interesams. E, šiaip tai e, parama turi egzistuoti visiems, ne kai kurioms ir tos e, partijos, kurios sako vieno finansavimo, nebūtinai turi būti baudžiamos, kad, kad atsisa, priima kitą finansavimą. Ponas Saudargas nenori sureaguoti. Terminas pakeitimams gegužės ketvirtoji, balsavimas vyks 24 tikriausiai gegužės. Koordinatorių posėdis šiandieną nevyks jisai, kadangi turime pradėti posėdį su ponu Tremonti. Po septynių minučių vakar labai trumpas įvyko koordinatorių posėdis ir noriu Jums pasakyti, kad E, buvo kalbama apie komiteto apsilankymą Varšuvoje, kalbėjome apie kvotas, iškilo viena problema, kaip žinia, biuras e, priima naują sprendimą dėl to, ar galima viršyti kvotas ar ne. Ir mes laukiame to sprendimo. Jeigu tai bus prieš mūsų apsilankymą, tai atitinkamai reaguosime. Jeigu Ne, tai koordinatoriai nusprendė iš EPP, tai bus ponas Kazinį, pirmininkas, e, ponė Legrip iš socialistų, Gurmai, Gerero, ponas Daf iš liberalų, toliau trys nariai bus iš. A, bus aš, Hefner Šulc, tai jau virš kvotos. A, e, biuras gali priimti gana prieštaringą sprendimą neleisti dalyvauti žmonėms, kurie nepakliūva į e, kvotą. Ta, jeigu tas sprendimas bus priimtas, tai mes negalėsime vykti į Varšuvą. Dėl koordinatorių, man atrodo, turime 6-7 minutės, tad tai padarysime dabar pertrauką, grįžkite po 7 minučių, nes ponas Tremonti pradės e, pusę dvylikos savo pasisakymą. Possiamo allora cominciare quest'ultima parte della nostra. Taigi, kolegos, pradėkime paskutinę mūsų posėdžio dalį. Pas mus lankosi Giulio Tremonti. Norėčiau jį pasveikinti visų jūsų vardu. Ministras paprašė galimybę susitikti su jumis Norėčiau dar kartą pasveikinti ministrą. Jisai norėtų pakalbėti su mumis labai europietišku klausimu. Tai yra solidarumo ES samprata ir praktika. Solidarumas viduje ES yra vienas iš esminių dalykų, taip pat solidarumas ES su kitomis pasaulio dalimis, e, yra įrašytas Lisabonos sutarties 80 ir 220 straipsnėje. Lisabonos sutarties šis principas aptariamas. Mes dabar išgyvename labai rimtą krizę, ne tik ekonominę e, bet ir platesnė taip pat, nepamirškime globalizacijos, e, bandymų toliau integruoti Europą. Ir pasigirsta vis dažniau e, prašymų taikyti solidarumo principą, e, bet tai atsirado ne su Lisabonos sutartimi, o apie solidarumą jau kalbėjo ES tėvai steigėjai. Nenorėčiau aš dabar per daug užsiplėsti, suteiksiu ministrui žodį, o paskui kuo klausimams ir pastaboms e, suteiksiu žodį frakcijų atstovams, bent jau po vieną, bent vienam iš kiekvienos frakcijos atstovui. Ir jeigu dar e, liks laiko, vargu ar jo liks, nes turime baigti pusę pirmos, tai tuo met suteiksiu žodį dar ir kitiems komiteto nariams. galbūt ir norite paklausti, bet negalite tikėtis, kad tikrai visi turite tokią galimybę. Dar kartą, ministrė, dėkoju, kad atvykote pas mus. Ministras, ačiū. Man tenka didelė garbė lankytis pas jūs šiandieną komitete, kurio pavadinimas konstitucinių reikalų pats savaime demonstruoja, kad komitetas E, nori veikti plačiau negu kad nusakyta kokios nors tarptautinės sutarties, o spręsti konstitucinius klausimus. Tai yra susijęs su Altieros Spineris svajonėmis ir daugelio valstybių atstovų pasiryžimu. Aš šiandien norėčiau gana neįprastai pakalbėti. Galiu pasakyti, kad tai yra tarsi atsparumo testas Europos sutartims. Apie ką aš kalbėsiu? paaiškinsiu, kodėl aš norėčiau šiandieną atlikti tokį testą su jumis. Ir aš pasakysiu, kad žemėje ir danguje yra kur kas daugiau dalykų, negu kad jūsų e, mintis tai atspindi, perfrazuojant Šekspyrą. Europos sutartyje, sutartyse yra svajonė rašyta, svajonė, kuri egzistavo didesnio iškumo ir stabilumo laikotarpiu. Mes nebegyvename aiškumo stabilumo laikais, priešingai, būtent todėl mums reikia atlikti tokį atsparumo testą, kad pamatytume, ar galime toliau svajoti. Ir aš iškart pasakysiu, kad mano nuomonė galime ir rezultatas bus teigiamas. Tačiau nepamirškime keletos sąlygų. Pirmoji, keleto perspėjimų. Pirmoji sąlyga - sutarties interpretavimas ir taikymas – Tai turi būti vykdoma e, atsižvelgiant į dabartinio amžiaus dvasę, laikmečio dvasę, taip pat ir į ateities aspektą e, teisinėje sferoje, teisinių aspektų požiūrių, interpretavimas visuomet vyksta galvojant apie ateitį Dabar mes tikriausiai romėnų teisę skirtingai interpretuojame negu kad patys romėnai. Tai, kaip mes e, vertiname Rembrandto paveikslą šiandieną, yra tikriausiai skirtingas nuo to, kaip jį vertintų jo e, laikmečio gyventojai. E, Santokoje įsipareigojimą gerais, blogais laikais būti kartu ir metodologinis e, aspektas sutartyse pabrėžia geresnį, tai teigiamesnį aspektą. Jeigu jas paskaitytume, tai pamatytume, kad viskas e, progresyviai e, pabrėžta, kalbam apie laisvės, demokratiją, žmogaus orumą, lygybę, gerbuvi, e, tvarų vystimasi, socialinę rinkos ekonomiką, e, atotrukių mažinimą, ateit, kelio ateičiai nutiesimą ir e, politinė teisinė mintis sutartyse yra teigiama ir tai yra taisyklė, o ne išimtis. Deja, gyvenime egzistuoja ir geresni, ir blogesni dalykai - aiškumai, neiškumai. Neigiami aspektai sutartyse e, plačiai neaptariami, kalbama tik tai apie gamtinės arba žmogaus sukeltas nelaimės. Kalbama apie riziką, karą, ginkluotus konfliktus. Jeigu mes atidžiai pasižiūrėtume į tuos tekstus, tai pamatysime, kad tai yra dar 18 amžiaus žodžiai, kurie yra šiek tiek pasenę. Žiūrima labai specifiškai į tuos dalykus. Neigiamų aspektų sąraše nepaliekama vietos lankstumui. Nėra nieko, kas būtų ventil be grif kas būtų įrašyta į tas sutartis. Dėl to tuos dalykus skirtingai reikia interpretuoti. Ir interpretavimas turėtų, aišku, atitikti Europos tradiciją ir turėtų būti labai platus. Mano nuomonė reikėtų pasižiūrėti į tris konkrečius dalykus atliekant interpretavimą. Tas buvo per pastaruosius trejus metus ir tapo politinė prasme e, e, vis svarbesnių dalykų, tai yra ekonominė krizė, geopolitinė ir branduolinė krizė. Tai tapo svarbu ir visuomenės akise. Krizio, krizės ir nelaimės ateina dar iš senovės Graikijos. E, krizė yra susijusi su paradigmos pokyčiu. Ir kuo? Aš perinu dabar prie savo išvadų, kurias noriu Jums pateikti. Ekonominė krizė. Sutartyse egzistuoja tam tikras platus pagrindas dėl to, kaip valdyti krizę Jeigu pasižiūrėsime į geopolitinės krizės, sutartis plačiai taip pat apie tai kalba, bet sutarčių pritaikymas realiame pasaulyje nenumato veiksmų. Pasimeta tos nuostatos. O trečia krizė, kurią minėjau, kur išiškėjo po Fukushimos nelaimės, nepakankamai giliai aptariama sutartyse. Net ir perspėjimas nėra aiškiai išdėstytas, detaliai išdėstytas. Pereinu, grįžtu prie ekonominės krizės. Pradžioje, pradžia buvo kažkur už ES ribų, pasaulyje prekyboje atsirado problemų, paskui pamatėme finansų krizę privačioje srityje, privačiame sektoriuje Europoje. Ir dabar aišku, kad Europoje nebuvo uh, veiksmingos makroekonominės priežiūros sistemos metodikos. Buvo kontroliuojamas deficitas, skola, infliacija, tačiau privačių finansų nestabilumas nebuvo pakankamai gerai sekamas. Žinome apie biudžeto deficito perviršio procedūrą ir panašiai, bet niekas nieko nes, nesako apie realaus uh, nekilnojamo turto uh, burbulus, taip pat uh, e, įsiskolimą kredito kortelėse. sutartyse kalbama konkrečiai apie tam tikras problemas. Pavyzdžiui, jeigu sutrikimai kurioje nors šalyje labai rimtai pakenkia kurios nors valstybės narės e, e, veikimui, jeigu atsiranda rimtų problemų, kurios yra nebekontroliuojamos, tada reikia imtis veiksmų. Bet kalbam pirmiausia apie vieną valstybę narę. Kalbam apie krizinius įvykius. Ir grįžtama tarsi prie bendrosios rinkos. Kalbam apie atskirą valstybę narę ir apie e, bendrąją rinką. O mums reikia bendro požiūrio, kuris e, galiotų visoms valstybėms narėms. Taigi mums reikia evoliucionuoti. Ir pokytis turi būti labai rimtas. Mes tarsi sustabdėme sutarties paradigmą. Mastrichto sutartis e, buvo skirta skolos problemoms, e, Roma rinkai. Ir dabar jau yra daugybė E, šimčių draudimų valstybės pagalbai numatyta. Mes pakeitėme veikimo būdą, paradigmą, pritaikėme prie kitų, e, kitokios realybės ir viskas pasiteisino. Mes galbūt dėl kai ko galime būti kaltinami, tačiau vis tik tai džiaugiamės, kad taip padarėme. Nuo Atlanto vandenino iki Azijos istorija pradėjo judėti į priekį. Nepamirškime Biblijos, e, kaip prasiskyrė vandenis. E, daugybė įvykių įvyko e, pokyčių, dabar matome problemas dėl spekuliavimo maisto kainomis, žmonės nebenori gyventi prohibicijos e, atmosferoje ir e, dėl įvairaus nepasitenkinimo kilo daugybė revoliucijų. O tai sukėlė pasiekmių Europai. Taigi nebegalima uždaryti tų visų problemų, e, jos judės link Azijos, link Europos. Jeigu pasiskaitysime sutartį, tai pamatysime, kad labai tiksliai tokie atvejai yra aptariami. E, buvo e, daug pasakyta apie solidarumą, apie kovą su terorizmu antplūdis žmonių iš trečiųjų šalių. E, kalbama apie teisės migrantų, bet nepamirškime, kad tas e, reiškinys yra masinio pobūdžio. Sutartis aiškiai apie tai kalba, bet kol kas nėra pakankamai gerai taikoma sutartis ir aš nemanau, kad kad ne viskas yra padaryta. E, ir reikia kalbėti ne tik apie pinigus ar finansavimą. Egzistuoja, kad politinė pusiausvyrą kontinente gali pasikeisti ir kad susidaryti lavina įvykių galėtų, kuri pakenktų rimtai demokratijai mūsų žemynė. E, žmonių baimė. Negali būti pagrindas valdyti demokratiškai valstybės, bet reikia išgirsti žmonių balsą, žmonių jausmus suprasti. Neretai žmonės bijo dėl to, kad politikai nesugeba pasirinkti uh, daugiapusiško požiūrio, būtų atsi, kuriame būtų atsižvelgta į visų žmonių nuogastavimus ir būkštavimus. O neretai žmonės būkštoja dėl tolimesnės ateities. Ir dėl to aš galiu pasakyti, kad Europos trūko veikloje. Ir sutartyje yra numatyta visai lė galimybių e, įsikišti. O dabar pažvelkime į krizę, kuri prasidėjo po Fukushimos. Aš nemanau, kad mes galėtume sumažinti šią katastrofą iki paprasto e, techninio, e, techninės avarijos masto. Mes turėtume galvoti apie konkrečius faktus. Čiagi kalbame apie istorinį įvykį, kuris turės padarinių tolimoje ateityje. Ši katastrofa nepripažįsta sienų ir toks įvykis E, turėtų būti labai aiškiai kontroliuojamas priemonėmis numatytomis e, sutartyse. E, kitas dalykas - civilinė apsauga. Aš manau, kad jūs patys matote, kad reakcija buvo nepakankama. Kalbam apie mokėtojas moka principą, apie prevencinius principus ir panašiai. Ir ar tos formulės iš tiesų gali būti pritaikytos realybėje, ar tai nėra tuščias kalbėjimas. Mes iš tiesų kalbame apie brandolinės problemas, brandolinės e, katastrofos baime. Mes 50 metų kalbame tokiamis temomis, bet ar iš tiesų mes suteikiame tam tikros pagalbos brandolinėms įmonėms, ar pakankamai dėmesio yra skiriama vietos bendruomenėms. Kai mes kalbame apie brandolinę energetiką, turime apskaičiuoti ekonominę naudą, ekologinę žalą ir panašiai. Euratom sutartyje, kai dar jį galiojo, buvo apie tai kalbama ir valstybės narės turėjo teisę prašyti daugiau informacijos, prašyti vairiausių tyrimų ir taikyti reikalingus prevencinius principus. Uh, Mano nuomonė visa tai yra būtiniausia ir tą reikėjo pritaikyti. Kalbėkime aiškiai. Būtina atsižvelgti į visus dabar susidariusios istorinės situacijos kaštus. Atėjo laikas pamastyti. Atėjo laikas pagalvoti, kaip mes galėtume savo principus pritaikyti, kaip galėtume geriau investuoti į e, alternatyvų paiešką, kaip galėtume atsižvelgti į naujai susidariusią viduržėmio jūros geopolitinę situaciją. Atėjo laikas ieškoti finansavimo, ypač per euro obligacijas. Manau, kad aš jau labai daug pakalbėjau. Manau, kad nereikėtų pasitenkinti tik e, sutarties nuostatomis. E, turėtume prisiminti Hegelio dialektiką, prisiminkime Kantą, pagalvokime apie ką rašoma Europos teigimo sutartyse. Ačiū uždėmesi. Grazie, signor Ministro, che questa sintesi che... Ačiū gerbiamas ministrė už tokį esi. Aš manau, kad jūs mus privertėte labai plačiai pamastyti ir prisiminti, kokių skirtingų galimybių egzistuoja, siekiant sukurti daugiau Europos, o ne mažiau Europos. Jeigu aš ten tik, tikrai gerai suprantu, tai Europa užstrigo ties tą problemą. Ir dabar Europa turėtų galvoti apie save pačią be nacionalinio egoizmo. Mes turėtume galvoti aplink visą pasaulį, apie visą pasaulį. Mane pritrenkė jūsų mintis apie tai, kad valstybės turi daugybę baimių ir mes e, turime ieškoti naujų galimybių, pavyzdžiui, energetikos srityje, kad tos baimės išnyktų. Dabar suteiksiu žodį norintiesiems pasisakyti. EPP frakcijos vardu suteiksiu žodį ponui Brokui. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, ačiū Jums už išsamų dėstymą apie tai, kad e, Europos vizija turi būti palaikoma taip pat ir krizės laikotarpiu. Aišku, laikai keičiasi ir Europa turi įrodyti, ko verta ir jūs teisus, kad nacionalinės valstybės vienos nepajėgs atsakyti į dabar kylančius iššūkius, tą gali padaryti tik Europos Sąjunga. Europos valstybės susivienijo tam, kad nebekariautų tarpusavie kadaise, o dabar turime vienyti jėgas tam, kad kad susidorotume su globalizacijos iššūkiais, kovotume su, teror, su terorizmu, energijos apsirūpinimo saugumą garantuotume savo ir kitus dalykus. Yra valstybėms narėms svarbių interesų ir be abejo visi jų turime ir negalime jų pamiršti. Dėl Fukushimoje įvykos, įvykusios katastrofos dabar girdime vis daugiau kalbų dėl brandolinės energetikos. Bet turime galvoti apie tai, ar nebetaikydami, brandoli, nebenaudodami brandolinės energetikos nepakenksime savo, ar turime jau pakankamai sukurtų darbo vietų, kaip yra su mūsų energijos suvartojimu, kokie duomenys Taip pat turime galvoti apie perspektyvas kilmės valstybėse e, emigrantams, kad nebūtų tiek daug e, ekonominės migracijos fiksuojama. Reikia derinti apsirūpinimo energetikos ištekliai saugumą taip pat su maisto um, produktų apsirūpinimu ir kitais dalykais. Ir visą tai turint mintyje reikia vertinti visus kaštus, visas grėsmes ir vertinti visą bendrą vaizdą, o ne paskirius elementus. Ir čia, aišku, negalime pamiršti to, ką galvoja atskirų valstybių tautos įvairiais klausimais, jeigu užsiminsime apie migracijos aspektą, manau ir čia kalbame nepakankamai aiškiai. Man atrodo, turime būti pasirengę priimti migrantus, kai kalbama apie klasikinius e, prieglopšio prašytojus, kuriems kyla grėsmė jų kilmės šalyje, kyla grėsmė gyvybei, jie yra politiškai persekiojami ir panašiai. Pabėgėliai palieka savo šalis, e, nes, pavyzdžiui, jų šalyje e, vyksta karas. Bet taip pat turime ir ekonominių pabėgėlių, migrantų. Italija susiduria su didžiuliu spaudimu šioje srityje. Ir aš manau, kad tas skirtumas daromas nepernelik e, aiš, aiškus tarptų dviejų dalykų. Migrantai iš Tuniso nėra nei karo pabėgėliai, nei prieglopšio prašytojai tikrąją to žodžio prasme. Taigi mes turime užtikrinti tai, kad jie grįžtų į savo um, šalį, o ne būtų paskirstomi po ES valstybės narės turime taip pat e, turėti omenyje ir naštą kylančią paskiroms valstybėms narėms. Balkanų karo metu mano šalis priėmė per dviejus, trejus metus apie 800 tūkstančių pabėgėlių 10-mečio pradžioje. Ir solidarumo to iš ES nesijautė. 2010 metais Vokietija priėmė 47 tūkstančius prieglopščio prašytojų Pernai tie skaičiai taip pat buvo panašus ir ne visada gal diskusijų kontekste yra paminimi, tačiau jie yra tokie ir manau, kad reikia dėl to ieškoti koncepcijos, kaip aiškiai kalbėti tais klausimais, kokią naštą patiria atskiros valstybės narės ir kaip yra su tuo europiniu solidarumu. Bet neturėtume nutilėti skaičių, nes tai prie nieko gera neprives turime savo rinkėjams namuose paaiškinti tai, kas vyksta. Jeigu nesugebame to paaiškinti, kyla problemų. Dėkoju. Grazie, Broke, e la... Ačiū, ponė Brokai. Dabar ponas Gualtieri. Jis kalbės SRD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau savo frakcijos vardu padėkoti ponui ministrui už um, jo kalbą, už tai, kad pasidalino šiomis mintimis su mumis ir nori jomis dalintis su mumis ir Europos parlamentu, nes Europos parlamentas yra um, ta institucija, kuriai itin rūpi solidarumo principas, kuris stebi, kaip šis principas yra įgyvendinamas ES. Ir džiaugiuosi tuo, kad ministras Tramonti galėjo atvykti į AFKO komiteto posėdį. Be jokios abejonės Lisabonos sutartis, tą sakė ir ponas Kasinį, numato solidarumą kaip pagrindinį principą galiojant Europos Sąjungoje. Antras straipsnis apie tai kalba, trečiasis - solidarumas yra tikro bendradarbiavimo tarp valstybių narių pagrindas, taip sakoma ir be jokios abejonės tas solidarumas turi būti įgyvendinamas konkrečiais veiksmais. Tam reikia e, teisingo sutarties aiškinimo. Turime įprastines ir specialiasias priemonės, kurias galime taikyti gyvendindami solidarumo principą. Parlamentas yra už pirmąjį kelią. Tai yra tas tikrasis, teisingasis kelias, tai yra bendrijos metodas ir tą įmanoma pasiekti e, keliose srityse, apie kurias kalbėjo ir e, ponas ministras. Jeigu kalbėsime apie ekonomikos sritį, tai kaip tik aptarėme labai sudėtingus klausimus šiame kontekste, norime ekonominio valdymo paketą patvirtinti ir gyvendinti ir stengiamės visada vengti vieno dalyko, kad per 122 straipsnio antros dalies, dal, antroje dalyje minimų dalykų įgautų naują formą, bet kad tai nepakenktų bendrijos metodui. bendrijos metodo dėmesio centre yra būtent solidarumas. Dėl antrosios srities. Vėlgi dvi galimybės. 80 straipsnis. Jis įpareigoja mus taikyti solidarumo principą, vykdant bendrijos politikos priemonės, pavyzdžiui, sienų valdymo srityje, imigracijos srityje. Ir tam turime renktis, turime renktis toms krizinėms situacijoms. Italijos vyriausybė diskusiją su taryba, aišku, galėjo pradėti jau žymiai anksčiau, o komisija, kaip žinome, ne tik teisę turi imtis iniciatyvos, bet ir įpareigota imtis iniciatyvos, taigi turi imtis veiksmų ir štai čia dabar. Toliau turime 122 straipsnį, kuris taip pat yra svarbus Ir čia yra užsimenama apie tarp vyriausybinį metodą, kaip ultima racijo, kaip paskutinė jau priemonė, kurios įmamasi, tačiau ta priemonė būtų ir dabartinėje situacijoje galima pritaikyti. Bet kita vertus, paskutinėje pastraipoje 122 straipsnio yra kalbama apie tą situaciją, kai taryba reguliariai vertina tai, kokias priemonės ES taiko ir norime, kad taryba realiai šią nuostatą įgyvendintų ir realiai vertintų grėsmės e, kylančias ES. Ir dar vienas dalykas, kur manau jau galima ir su dabartinėmis sutartimis daug ką nuveikti, tai atkreipti dėmesį į tai, kad taryba laikosi kitos šiek tiek nuomonės dėl, pavyzdžiui, biudžeto klausimų. Ministras labai teigiamai apie tai kalbėjo, jis kalbėjo apie investicijas į energetiką, į atsinaujinančius energijos šaltinius. Bet čia dar daug ką reikia nuveikti ir Europos parlamentas yra pasirengęs eiti tuo keliu. Ir mes tą jau darome. Džiaugiamės tuo, ką kalbėjo ministras. Tikimės, kad tie žodžiai pavirs realiais darbais ne tik Italijos vyriausybėje, bet ir apskritai taryboje, kad taryba pagaliau imsis spręsti tuos rūpimus klausimus. Ir dar turiu klausimą ministrui. Ar prašymą dėl patikslinimo gal veikiau? Gal galėtumėte dar konkrečiau kalbėti, pakalbėti apie reformą susijusią su, su sutartimi. Trumpai apie tai užsiminėte ir aišku teisinga tai, ką pasakėte, bet juk reikia viską vertinti dabartinių įvykių šviesoje. Ir padėtis gana sudėtinga, sunku įsivaizduoti. Tai apie ką Jūs kalbėjote. Pirmiausia, dabar visos pastangos turėtų būti kreipiamos ta linkme, kad būtų įgyvendinamos dabartinės tarčių nuostatos. Ačiū ir toliau kolega Daf kalbės Alde frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Labai ačiū ministrui Tremonti noriu pasakyti, kad labai vertinu tai, kad jis pasisakė parlamente. Manau, kad nebloga tai yra vieta kalbėti ir diskutuoti apie esminius dalykus. Mes iš tikrųjų dabar esame lemiamame integracijos etape. Atsiranda momentas, kai mes norime, aps, turime apsispręsti, ar žengsime toliau federalistinė kryptimi ar grįšime atgal prie nacionalistinių tendencijų. Manau, kad ši problema aktuali visose valstybėse. Mes bent jau Bruselėje tikrai su jie susidurėme. Solidarumas pirmiausia reikalauja tarpusavio pasitikėjimo. Manau, kad Dabar e, to stipraus tarpusavio pasitikėjimo nėra per nelik daug. Žmonės bijo pasitikėti Lisabono statimi ir vieni kitais. Taigi kilo rimta krizė, kuri labai aiškiai atsi šalių viduje politikos sistemoje nacionalinės partijos, man bent jau atrodo, nebe užtikrina tvarios integracijos demokratiškai, veiksmingai. Man labai patraukli mintis, kad baigiantis dabartinės kadencijos parlamento įgaliojimams reikėtų parengti nemažą e, paketą priemonių konstitucinių pokyčių. Aišku, reikės tam sušaukti konventą, bet mes turime siekti sustiprinti ekonominio valdymo ramstį, turime užtikrinti bendrą energetikos tiekimo rinka. E, Lisabonoje tai yra, bet ne visiškai sėkmingai viskas išspręsta. Ponas Galtieri jau kalbėjo apie kai ką. Mums reikia lankstesnio metodo, kad e, konstituciniai pokyčiai galėtų vykti Europos Sąjungoje dabar, mus paralyžiuoja tai, kad Jeigu reikės keisti sutartį, tai visos valstybės narės turi tam pritarti, o paskui ir ratifikuoti pokyčius. Ir matome, kokių problemų kilo dėl, dėl Lisabonos sutarties. Aš esu tikras, kad jeigu nieko nedarysime, kad lankščiau veiktų sutarčių įgyvendimo nuostatos, tai ir toliau gyvensime taip. Susidursime su panašiu reiškiniu. Esu labai dėkingas Jums už e, tai, kad Italijos vyriausybė labai ryštingai prisideda prie mūsų diskusijų gilinimo dėl sutarčių pokyčių per vidutinės trukmės perspektyvą. Dėkuoju ponui Dav. Dabar suteiksiu žodį kolegai Efner Žaliųjų vardu. Dank. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir taip pat ačiū Jums, ministrė Tremonti, už tai, kad atvykote šiandien pas mus ir tarėte keletą žodžių apie ne tik tiesiogiai mums rūpimus aktualiausius klausimus, bet pakalbėjote ir apie Europos vietą pasaulinėme kontekste apskritai. Iš tikrųjų, neturėtume veikti vien tik skatinami įvairių krizių mus ištikusių, turėtume klausti savęs, už kokią įvykių raidą esame, kaip norime formuoti ateitį. Paminėsiu tris aspektus, reaguodamas į jūsų kalbą. Pirmasis yra vienas dalykas, apie kurį jūs gana išsamei kalbėjote, tai yra gelbėjimo planai, stabilumo mechanizmas, ekonominis valdymas ir biudžetų subalansavimas, viešo sektoriaus finansų valdymas tiek viso ES, tiek eurozonoje. Jeigu teisingai jūs supratau, manau, reiktų dar pabrėžti tai, kad krizė nėra vien viešojo sektoriaus krizė, kurią dabar patiriame. Tiesiog ta krizė plečiasi į vis daugiau sričių šiuo metu ir man kelia nerima tai, kad mes gal imamės priemonių, kurios stabilizuoja padėtį, bet mes dar tomis priemonėmis neužgriebėme tų pačių e, esminių krizės priežasčių ir nesprendžiame tų klausimų. Vadinasi, tik užkrauname didžiulę našą viešajam sektoriui, įvairioms viešosioms paslaugoms, infrastruktūrai, užkertame kelią plėstis ir neinvestuojame į jas. Ir kita vertus, visgi labai smarkiai auga pelnai privačiame sektoriu. Aišku, nieko blogo apie tai negalime pasakyti, bet praraja tarp šių dviejų dalykų vis labiau didėja. Ir štai matome iš kai kurių valstybių narių, kaip sudėtinga ir vis sudėtingiau yra um, užtikrinti pajamų pusiausvyrą, um, kalbant apie investicijas įvairias. Ir tai, ką mes darome, tai tiesiog kaip viešasis sektorius skolinamės iš bankų pinigus, bandome tokiu būdu lyg ir vėl stabilizuoti bankų sektorių. Taigi vis labiau surišame savo rankas, ribojame savo turimas priemonės, to pačiu auga palūkanų normos ir labiau yra e, linkstama į privačias e, pajamas ir santaupas. Ir ta tendencija tokia įvykių raida man kelia nerima. Uh, Aš manyčiau, kad be tų skubių priemonių, kur jų mamasi, reikia galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą, apie tai, kaip mes apskritai tą įvykių raidą galime pakreipti visai kitą linkmę, kaip galime grįžti prie tokių svarbių vertybių kaip um, prieiga prie vienodų paslaugų, teisingumas, uh, uh laisvė, laisvas judėjimas ir panašiai, nes kitaip, man atrodo, mes vis labiau prarasime uh, ES piliečių pasitikėjimą mumis ir savo veikla. Ponas Daf kalbėjo apie kai kuriuos dalykus, kurie yra numatyti, pavyzdžiui, ir Lisabonos sutartyje, be kita ko ten kalbama apie konvento sušaukimą, kuris galėtų apsvarstyti tuos svarbiausius Europai klausimus, kokiu priemonių mums reikia, kokios Europos galų gale norime ir kur link norime pasukti Mm, institucijas, e, mechanizmus, kuriuos taikome. Ir dar tik labai trumpai gal apie porą kitų dalykų. Vienas dalykas tai Fukushima, apie tai jūs užsiminėte, apie to atominę energetiką. Be abejo, kaštai, kurie būtų susiję su brandolinės energetikos nepanaudo, nebenaudojimu, yra taip pat labai dideli ir svarbus. Bet visgi reikia dar paminėti ir kitą principinį aspektą. Aš manau, kad finansų politikos klausimais, o taip pat ir būtent brandolinės energetikos rytyje vadovaujamės principu po manęs nors ir tvanas. Norime greito pelno, greito rezultato, atominės energetikos rytyje iš tiesų taip yra. Kaštai, su kuriais susidursime ateityje, pavyzdžiui, dėl to, kad reikės um, kur nors um, saugoti saugoti um, brandolinį kūrą nepanaudotą ir panašiai, bus tokie dideli, kad mes ateities kartoms užkrausime per nelik didelę naštą. Ir manau, apie tokius dalykus turime galvoti, apie kartas, kurios gyvens po mūsų, o ne, o ne tik apie savo kartą. Turime um, žemę palikti um, ateities kartoms švarę, saugę. Um, ir prisiminti tai, kad um, reiktų kelti vėl tą klausimą dėl um, privataus draudimo, kuris prisijimtų atsakomybę už draudimą, pavyzdžiui, naujų statybų projektų atveju. Manau, čia vėl labai svarbus mūsų įvaizdis visuomenės akise, pasitikėjimas jos, tie atsparumo testai, kuriuos vykdome. Vis tiek turėtų vienyti abi pusės ir kritikuojančius, pavyzdžiui, atominę energetiką ir jos palaikytojus. Visi turi susėsti kartu ir stengtis formuoti politiką taip, kad e, pasitikėjimas vėl grįžtų, pasitikėjimas politiniais sprendimais vėl grįžtų. Ir trečią dalyko net nebeminėsiu, kadangi laiko nedaug, o noriu, kad e, ponas ministras dar atsakytų į vieną iš e, pono Brokų užduotų klausimų, pažiūrėjau, dėl solidarumo principo taikymo. Bet ir vėl čia aš manyčiau, kad reiktų ne kaip ad hoc priemonę tą solidarumo principą e, minėti, bet e, kaip tvarų principą, turime formuoti atvirą ES, kuri yra pasirengusi priimti atsakomybę už savo vykdomus veiksmus, pavyzdžiui, kad ir už kaiminystės politiką matome, kokie, kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Ačiū. Stringė, e, e. Ačiū, laikas jau bėga ir tuo baigsis. Ir kaip aš pradžioje sakiau, Dabar mes galime tik suteikti žodį frakcijų atstovams. Trys žmonės nori pasakyti ir visi iš tos pačios grupės. Pirmiausia, Šolts, Morganti ir dar kažkas norėjo pasisakyti. Bet kolegos, prašyčiau kalbėti trumpai, nes e, reikia palikti laiko ministrui atsakyti. Be to dar yra du parlamento vicepirmininkai, e, ponas Pilella ir Pitella ir ponia Andželylė. Jų pradžioje negalėjome išklausyti, bet šiltai juos sveikinu čia atėjus. Nemanau, kad užteks laiko jums pasisakyti, nes pirmiausia, ponas Šolts turi pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ir jums, ponė ministrė. Gan plačiai užgrėbėte įvairiaus pobūdžio klausimus, kurie mus, e, mums rūpi kasdien. Tokie žodžiai kaip kartos, teisingumas, Europos ateitis nuskambėjo. Ir aš manau, kad reiktų tuos žodžius kartoti vis dažniau ir Europos parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose, įtraukti juos į politinę darbo tvarkę, ypač tokiais nesaugiais laikais, kokie kad yra dabar. Jeigu pažvelgtume į rinkimų rezultatus kai kuriuose ES valstybėse, matyti, kad daugelis piliečių nusisuka nuo tradicinių um, politinių atsakymų, jiems atrodo, kad tų atsakymų nebepakanka tas nesaugumo jausmas ir politikų veiksmų nesupratimas tik didina takoskirą tarp ES piliečių ir ES politikų. Ir aš manau, kad tai labai puikiai atsispindi ES lygmenių. Jūs Mm, kalbėjote apie vieną iš ES steigėjų, apie bendryjų dar tais laikais steigėją Spinelį. Tuomet e, buvo sudarytos e, Romos sutartys, e, daugiausia taikos Europoje tikslais, bendro sambuvio Europoje tikslais. Bandyta taip pat sukurti pamatus ateities kartoms toliau gyventi taikiai ir aš manau, kad atėjo dabar laikas priimti iššūkį, kalbėti apie tas vizijas ES steigėjų. Ar iš tiesų mes skiriame pakankamai dėmesio realiems veiksmams, ar mes tik kalbame bendrijoje apie bendrus veiksmus, bendrą politiką, ar ir darome ką nors tą linkme. Ir reikia visą tai vertinti ne iš vienos atsakomybės e, pusės, politikų pusės, bet taip pat ir iš mūsų partnerių pusės. Taip pat turime galvoti apie savo piliečius, apie jų e, viltis, gyvenimo kokybės siekį. Ir čia sutikčiau su kolega Daf, kuris sakė, kad po sutarties, iš tikrųjų galime sakyti, yra laikas prieš sutartį. Taigi turime nuolatos galvoti apie krizinės situacijas, apie, pavyzdžiui, kaip ir buvo minėta, bankų gel, gelbėjimą, apie energetikos rytį, kaip pereiti prie tausių energijos šaltinių, tvarių energijos šaltinių. Turime nuosekliai galvoti ir turime įtraukti į visą tai ES piliečius. Vienas dalykas gal, kuris nebuvo paminėtas, apie jį pakalbėsiu. Manau, Europa, ES galimybių išlikti turės tik tada, jeigu ji bus socialinė Europa. Jeigu žmonės galės pasitikėti mumis, jog užtikrintos bus socialinės garantijos, jog, jog jie turės darbą, jie galės išmaitinti savo šeimas, suteikti naujų perspektyvų savo vaikams, kitoms kartoms ir kad tos galimybės būtų užtikrintos visose valstybėse narėse. Mano akimis žiūrint, Europos Sąjunga turi būti socialinė, reali um, ekonominė sal, sąjunga, o ne tik ekonomikos ir pinigų sąjunga ir galbūt tik dalinai socialinė sąjunga. Taigi turime įtraukti tos socialinius aspektus į realią ES politiką. Joška Fischeris, Vokietijos politikas, yra sakęs, jog kai galvojame apie ES, tai greičiausiai anksčiau ir vėliau imsime kalbėti apie um, ES jungtinės valstijas. Um, bet aš neįčiau tiek toli. Steigėjai būtent tai turėjo mintyje ir nesimkime to klausimo spręsti, bet mes turime kelti klausimą dėl to, ar ES turi pakankamai ryšto formuoti tokią politiką, kuri užtikrintų socialinį teisingumą kuris sukurtų socialinę pusiausvyrą tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, prisiminkime Portugaliją, Graikiją, Airiją. Visos jos yra ES dalis ir turime apie jas galvoti. Taigi toks yra didelis iššūkis, su kuriuo susidurėme, taigi reikia nuoseklios politikos visose politikos srityse, koordinavimuose tarpusavyje ir sažiningų veiksmų, bendradarbiavimo kontekste tarp ES e, e, tarybos, e, tarp komisijos ir parlamento. Man atrodo, kad taryba ko gero dar net nesuprato, kad Lisabono sutartis įsigaliojo, kad parlamentas yra tiesiogiai išrinkta piliečių. ES piliečių institucija ir dalyvauja politikos formavime, taigi e, turėtų turėti daugiau įtakos neformuojant ir aš manau, kad apie tą realybę reikia galvoti ir apie bendrijos metodą be abejo būtinai, nes jis yra mano akimis e, žvelgiant neišvengiamas, jeigu norime tinkamai atsakyti į globalius e, iššūkius e, ir jeigu norime su jais susidoroti. Ačiū. Ačiū ponė Šolc. Ir paskutinis kalbėtojas iš parlamento pusės, ponas Morganti. Dėkuoju ponė pirmininkė. Aš EFD e frakcijos e, vardu Europos parlamente norėčiau pasisakyti. Mes Europoje esame traktuojami kaip euroskeptikai. Ir e, Suomijoje praeitą sekmadienį matėme labai didelį partijų, euroskeptiškų partijų pasisekimą. Tai partija, kuri vadinasi tikrieji Suomiai, Ir manau, kad ta partija labiausiai pasikliovė argumentų susijusių su Portugalijos ir Graikijos gelbėjimo mechanizmais. Jeigu tokios partijos e, įgaus e, galios, kaip bus sprendžiami Europos klausimai? Matome, kad iškilo galima rizika ir ekonomikos stabilumui, ir e, Europos vietai pasaulio politikoje. Todėl labai svarbu, kad Europos masto klausimai būtų sprendžiami priimant reikalingas priemonės finansų bankų srityje ir pirmiausia reikia stengtis apsaugoti indėlininkus. E, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos bando atskirti e, ekonomiką ir bankus. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ministrui. Klausimų pateikta labai daug. Nenoriu, kad e, būtų pateikta dar daugiau klausimų. Spauda neseniai kalbėjo apie Italijos vyriausybės poziciją kaip euroskeptišką poziciją. Ir ta kryptimi buvo išsakyta minčių ir pasisakymų. manoma, kad reikia imtis veiksmų, kurie sustiprintų šios ES steigėjos poziciją, e, susidarojant su tomis problemomis, apie kurias šiandien kalbėjome. Tačiau tuo pat metu dabar turime naujų galimybių atkurti ES įvaizdį. E, mes žinome, kad po Berlyno sienos griuvimo Europos e, būklė pasikeitė Ir e, dabar yra tarsi sakoma, kad yra priemonių veikti, tačiau trūksta dvasios, trūksta solidarumo. Aš girdėjau jūs apie tai kalbant savo pasisakymę, bet aš suprantu, kad jūs tą norėjot pasakyti. Ačiū. Aš girdėjau šešis labai įdomius pasisakymus. Pirmasis buvo pono Broko pasisakymas. Man atrodo, kad. E, Jis e, išsakė daug įdomių minčių ir man atrodo, kad jis savo kalboje paminėjo labai aiškius veikimo metodus. Jis teigia, kad reikia analizuoti bendrai dabar be susidarančią situaciją ir turėti labai aiškių, aiškų supratimą apie tai, kiek kainuoja visi pokyčiai. Reikia išanalizuoti pliusus ir minususus, įvertinti tai, ką turime. Visi pokyčiai įvyko per pastarosius trejus metus ir staiga, todėl ir reikia siekti atlikti subalansuotą analizę. Mes žinome, kokia dabar yra politinė situacija ir aš netėjau čia, kad prašyčiau pinigų migrantams. Aš e, savo kalboje visai ką kitą norėjau pasakyti. Norėčiau, kad istorija pasikartotų taip, kaip e, yra buvę anksčiau. Aš žinau, kad tai, kas vyko Balkanuose, mm, vargu ar galėtų būti prilyginta tam, kas vyksta dabar viduržėmio jūros pakrantėse tie reiškiniai e, yra kur kas didesnio, turi kur kas didesnės istorinės reikšmės. Ir galvodami apie tai, apie istorinę reikšmę, mes turim šiems įvykiams skirti pakankamai dėmesio. Ponas Gualtieri iškėlė klausimą dėl to, ar būtų naudinga atšaukti vieną sutartį, kad būtų priimta kita. Ponas Daf pakartojo jo klausimą. Manau, kad e, apie tokią idėją reikėtų pagalvoti, tačiau aš labai aiškiai pareiškiau, kad sutartis buvo peržiūrėta prieš prasidedant globalizacijai. Sutartis e, buvo e, pritaikyta pasauliui, kuris dabar išnyko Sutartis buvo sukurta pasauliui, kuris susidėjo iš sovietinio bloko, iš Europos bloko ir Amerikos bloko. Europos, kurioje egzistavo rytai, vakarai ir Azija. Bet dabar pasaulis nebėra toks. Ir krizė atveria galimybę pakeisti didelę dalį principų. Būtent dėl tos priežasties mes e, numatome e, sušaukti naują ir aktyvesnį konventą. Reikia šios progos nepraleisti Ponas Öfneris kalbėjo apie e, pirmiausia ekonomikos problemas ir jos e, tų problemų valdymą, reguliavimą. Reakcija skirtingose valstybėse narėse buvo skirtinga. Mes e, išgyvenome krizę, sumažėjo eksportas, e, valstybių būklė pablogėjo, bet mes nebūtinai turėjome galbūt kištis į kitų valstybių krizių valdymą. Bet kai buvo pasirašytas naujas susitarimas, mes stengiamės gelbėti net ir stambesias pramonininkų šeimas. Mes e, bandėme ginti bankus, bandėme ginti didelės e, pramonės įmonės sakėme, kad e, bankai yra tiek svarbus, kad mes, e, kad e, tai pateisina mūsų intervencijos poreikį. Manau, kad šiandien reikėtų pagalvoti apie mūsų ūkio ir visuomenės modelį, ekonominį ir socialinį modelį. Kaži, ar reikia išorinio išsikišimo tam, kad būtų užtikrintas geras vardimas. Manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie modelį, kuriame uh, E, eksportas dominuotų, bet aš nemanau, kad jis būtų pats geriausias. Mes e, turėtume galvoti apie tris galimas veikimo priemonės - privačius e, invest, privačias investicijas, viešasis investicijas ir panašiai. Ir investicijos į subalansuotą tvarę energetiką yra vienas iš tokių pavyzdžių. Kai kalbame apie rinkos ekonomiką, negalime pamiršti socialinio aspekto. Kodėl žodis socialinis išnyko, niekas nežino. Sutartyjegi parašyta, kad mes turime kurti rinkos socialinę ekonomiką. Manau, kad dabar e, dėl to teiginio nepakankamo įvertinimo ir susidarė tas didelis disbalansas tarp skirtingų valstybių narių. Mes nebegalime daugiau galvoti taip, kaip galvodavome anksčiau. Biudžetas nulėmė ekonomikos raidą ir e, Italijai neretai ekonominiai argumentai e, yra svarbesni negu kultūros paveldo argumentai. Taip nėra. Ir mes savo veikloje turime galvoti ne tik apie trumpalaikę ateitį, mes turime galvoti apie vertybių paveldą, kurį turime perduoti ateities kartoms. Ponas Šolcas klausė apie tai, koks yra santykis e, tarp Europos žmonių Senose filmuose būdavo kuriamas vienoks Europos vaizdas. E, Matydom, kad Europa e, susidėjo iš e, metalo liejyklų, iš žemės ūkio, iš fabrikų. Šiandien palūkanų norma įgauna didžiausią reikšmę, bet tuo negalime apsiriboti, yra svarbesnių dalykų negu palūkanų norma. Mes turime galvoti apie viską, kas yra aktualu darbuotojams, kas yra aktualu pramoniai ir finansams. Ponas Morganti, jūsų pasisakymas buvo labai įdomus. Šiandien spaudoje dar vis teikiami klausimai, ar Junktinės Amerikos valstijos e, tebe turi finansavimo galimybių. E, tokia informacija dar šiandien buvo paskelta, kai kas sako, kad tai vyksta prieš rinkimus, bet kažkai ar taip yra. Ar nereikėtų pagalvoti, dėl kokių priežasčių tokie sprendimai yra priimami ir dėl kokių priežasčių e, yra išsakoma kur kas platesnio masto garantijų tuo požiūriu. Jeigu E, svajonių valstybė nesugeba išspręsti savo problemų, tai kaži, ar mes galėsime Europoje sutvarkyti visus reikalus tiesiog išleisdami euroobligacijas. Dėl euroskeptikų aš e, manau, kad e, tai yra visuomeniai placebas, bet aš ir, ir aš tam pritariu. Parso costruttivo e ragione di ulteriore meditazione anche da parte di ciascuno di noi. Manau, kad susitikimas buvo konstruktyvus, daug e, minčių pamastymams. Dėkuoju visiems. Posėdis baigtas.